Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėkime. Pirmas punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar turite pastabų? Ne. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad pirmininkų pranešimo šiandien nėra. Mm. Dabar periname prie trečio punkto. 2015 metų ataskaita dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Pirmą kartą aptarsime pranešimo projektą dėl Makedonijos. 2015 metais šiai šaliai kilo reikšmingų iššūkių E, kurios lėmė įvykiai šalies viduje ir tarptautiniai įvykiai, e, dėl to atsirado spaudimas bendram stabilumui. Visų pirma, šalies viduje e, buvo nemažai atvejų, kai buvo pasiklausoma telefoninių pokalbių, apie tai pranešė opozicija ir tai dėl to įvyko keletas masinių demonstracijų. Kilo politinė įtampa tarp vyriausybės ir opozicijos ir tai sukėlė pavojų šalies vidaus stabilumui manoma, kad e, ta e, politinė krizė bus išspręsta keturioms partijoms e, Liepos ar birželio mėnesį sudarius susitarimą. Ir čia pirmin, tam susitarimui tarpininkauja ir trys mūsų komiteto nariai, tarp jų ir ponas Kukan. Ir Tikimės, kad e, tas susitarimas bus e, tvarus. Antra, šiemet šią šalį užgriuvo precedento neturintys pabėgėlių srautai. Jie tranzitu vyksta per šalies teritoriją. Ir ši šalis veikia kaip atsakinga partnerė. Priimdama daugiau nei 500 tūkstančių žmonių. E, bet žinoma, e, dar turi būti gerinamos prieimimo sąlygos ir užtikrinama veiksminga sienų apsauga. E, komisija ne pateikė rekomendacijos pradėti dėrybas dėl stojimo su šia šalimi, dėl politinės padėties šalyje ir todėl, kad dar nėra įgyvendinti įgyvendinti visi e, Birželio Liepos mėnesio sutarimo įsipareigojimai. Ir e, šiame pranešimo projekte mm, pranešėjas ponas Vaigl nagrinėja šiuos ir kitus dar neišspręstus klausimus susijusius su šalies stojimo procesu, įskaitant politinio pluralizmo užtikrinimą. Taip pat kalbama apie politizuotą teisminę sistemą, e, pilietinės visuomenės problemas, apribota Mm, žodžio laisvę ir taip pat tam tikras ekonomikos, ekonominio vystimosi problemas ir tarptautinio e, bendradarbiavimo klausimus. Dabar suteiksiu žodį ponui Vaigl, kad jis trumpai pristatytų šį pranešimą. Ačiū, pirmininkė. E, kalbėsiu savo gimtają slovėnų kalbą. Prašau užsidėti ausinės. Poštovanim. Moje izhodišče kot poročevalc. Gerbiami parlamento nariai, aš e, esu pranešėjas Makedonijos klausimų ir kaip pranešėjas aš e, norėčiau padėti užtikrinti šitai valstybė visas e, galimybės tapti ES ir NATO nare kad jinai galėtų pirmuosius formalius žingsnius padaryti šitą linkme ir užtikrinti stabilumą, saugumą ir e, savo regiono pažangą. Žinome, jog šita valstybė suvaidino pastaruoju metu labai svarbu vaidmenį pabėgėlių krizės e, kontekste ir siekdama užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų būti tinkamai priimti ir jaustusi saugiai. Makedonija yra labai svarbi valstybė Balkanuose, turint omenyje jos padėtį, daugia kultūrinį pobūdį ir daugia religinį pobūdį. Pastaruoju metu valstybė susidūrė su politinė krize, taip pat e, buvo nemažai įvairių pažeidimų šitame kontekste, taip pat e, kumane vyko teroristinis išpolis. Žinome, jog e, vis dėlto paskui nugalėjo sveikas protas ir buvo pasiektas susitarimas kartu e, tarpininkaujant e, ponui e, Hanui bei parlamento komitetams ir dabar yra toliau remiamasi 15 metų birželio antros dienos susitarimu. Vyriausybė buvo performuota, buvo e, sukurta nauja ministerija, taip pat įtvirtintos naujos e, vyriausybės parlamentinės e, kontrolės, nauji mechanizmai. Kitais e, metais yra numatomi rinkimai į parlamentą. Mano rengiamoje rezoliucijoje yra kalbama apie būsimą Makedonijos e, integraciją Europos Sąjungą. Yra pateikta nemažai pakeitimų tekstui. Mes konstatuojame, kad e, ši valstybė jau ne pirmus metus e, bando perkelti ES akį į savo teisę, pasiekė neblagų rezultatų, skatindama ekonomikos augimą, E, užsienio prekybos e, srityje, taip pat įmasi įvairių pastangų e, taikos įtvirtinimo srityje, bet yra ir problemų, didelė korupcija, taip pat laisvos žiniasklaidos tam tikrų apribojimų yra kai kurių teisingumo sistemos e, problemų ir tai lėtina visas būtinas reformas siekiant narystės Europos Sąjungoje. Makedonija verta mūsų paramos savo kelyje į europinę ir euroatlantinę integraciją. Tačiau mes e, manome, kad integracijos procesas turi vykti objektyviai Pane Magarinį, vyriausia įgaliotinė, turėtų mūsų nuomonę bendradarbiauti su Makedonija, siekdama, kad visos kliūtis integracijos rytie būtų pašalintos ir kad būtų sustiprintas pasitikėjimas bei geresnis e, tarpusavio pasitikėjimas. Mėly kolegos, kviečiu e, paremti mūsų e, poziciją dėl Makedonijos ir jos piliečių. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Marijaną, bet ji, ji pasisakys e, Europos parlamento Makedonijos parlamentinės delegacijos e, atstovo vardu. Ačiū, kolegos. Noriu pasisveikinti su jumis pono Peterlė vardu. Jis vadovavo delegacijai, kuri praėjusią savaitę lankėsi Makedonijoje. Jis taip pat yra mūsų tarp parlamentinio komiteto pirmininkas. Galiu pasakyti, kad e, susitikimas su Makedonijos parlamento nariais buvo sėkmingas Į parlamentą buvo leista grįžti opozicijai ir džiaugiamės, kad vyksta dialogas e, dėl visų neišspręstų klausimų. Ypač dėmes, daug dėmesio skiriama e, įstatymų viršenybei, teismų sistemai ir kovai su korupcija. Taip pat e, rinkimų įstatymui, žiniasklaidos laisviai ir pabėgėlių kriziai po šios diskusijos buvo patvirtinta bendra deklaracija ir rekomendacijos. Dauguma mūsų delegacijos um, narių ir Makedonijos parlamento narių balsavo už tą deklaraciją išskyrus um, mūsų atstovus iš Graikijos. Vienas susilaikė, kitas balsavo prieš. Yra iš esmės sutariama ir dėl rekomendacijų. Um, Tai buvo akivaizdu diskusijų metu. Ir e, tai rodo, kad Makedonija padarė didelę pažangą. Ir Europos parlamento nariai ir Makedonijos parlamento nariai mano, kad su Makedonija elgiamasi ne visiškai teisingai. Visų politinių veikėjų pasiektas sustarimas šių metų birželį yra svarbus užtikrinant Makedonijos stabilumą ir jos pažangą siekiant Europo, integruotis į Europą. Norėčiau pateikti savo asmeninę nuomonę. Man atrodo, kad krizė, kuri įvyko Makedonijoje, ir kurią sukėlė opozicija, e, sustabdė reformų gyvendinimą ir tai buvo prarasta nemažai laiko, brangaus laiko, o Makedonija laiko tikrai neturėtų švaistyti. E, pasiektas susitarimas Makedonija yra palankus ir tikimės, kad e, visos ES institucijos teiks paramą Makedonijos institucijoms, kurioms teks susidurti su daugeliu iššūkių ir kurioms teks įtemptai dirbti, einant integracijos keliu. Manau, kad turėtų būti oficialiai pradėtos dėrybos ir kad dvišaliai klausimai turėtų būti išspręsti derinant Makedonijos teisės aktus su ES teisynu. Ir Kroatija ir Slovenija galėtų būti tie pavyzdžiai, kaip buvo E, sėkmingai sprendžiami dvišaliai klausimai ir galėtų prisidėti prie Makedonijos bei Graikijos dvišalių klausimų sprendimo. E, Makedonija vykdo ES ir ES komisijos rekomendacijas dėl įstatymų viršienybės įtvirtinimo ir kovos su korupcija. Visose ataskaitojose yra daroma išvada, e, Pirmininkas prašo kalbėtojos jau baigti, nes trūksta laiko. Na, pono Peterle ir mūsų delegacijos vardu, taip pat ir e, savo pačios vardu, noriu pasakyti, kad mano nuomonė turi būti pradėtos oficialios dėrybos su Makedonija. Mes turime pat e, pasinaudotamėsi progą paraginti NATO narės ir ES valstybės narės remti Makedonijos e, stojimą į NATO. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams ir kitiems norintiems pasisakyti. Pirmiausia, ponas Kukan. I will, uh, Aš pasisakysiu Tuna Keliam e, vardu, EPP šešėlinio pranešėjo vardu. Na, apskritai ataskaitoje yra sakoma, kad būtų galima pradėti dėrybas. E, ši šalis e, seniai dirba ir surengusi E, sėkmingus rinkimus ir gyvendinus reformas, jie atitinka kriterijus ir galėtų pradėti dėrybas. Noriu pasakyti, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija jau daug savo teisės aktų suderino su ES teisynu. Yra rekomenduojama e, pradėti dėrybas e, Liepos birželio mėnesį vyriausybė įrodė savo gebėjimą vykdyti reformas, greitai e, darbą perims technokratinė valstybė ir o rinkimai įvyks 2016 m. balandžio 24 d. Sažiningų teisingų rinkimų e, surengimas, organizavimas ir sustarimo įgyvendinimas yra labai svarbus dalykai. Makedonija negali susidoroti su migrantų krize viena ir kadangi dabar prisidės Frontex, tikimės, kad Makedonijos e, padėtis palengvės e, EPP džiaugiasi, kad yra paskirtas specialusis prokuroras, kuris atliks nepriklausomą tyrimą dėl telefoninių pokalbių pasiklausimo. Tikimės, kad bus sistemingai kovojama su korupcija ir tai bus daroma visais lygiais. Ir noriu e, paraginti komisiją teikti specializuotas žinias, patirtį ir dėkti geriausią praktiką. Raginu vyriausybę e, bent glaudžiau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės E, organizacijomis. Taip sako EPP šešėlinis pranešėjas Tuno Kelam. Thank you, Mr. Pisula. Dėkuoju. Prašom, kolega, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ponui Vanglu už e, puikų apibendrinimą tų iššūkių, su kuriais susiduria Makedonija. E, Kai kalbam apie rinkimų reformą ir naujus parlamento rinkimus, tenka apgailestauti dėl to, kad numatyti laikotarpiai ir atidėjimas tų rinkimų e, ne, ne, neprideda šaliai e, sklandumų vykdant reformas. Ir man atrodo, kad svarbu, kad sprendimai nebūtų priimami neteisėtų būdu, kad parlamentas būtų šitas teisingai yra reformų prioritetų, kurias šalis turi įgyvendinti. E, turime turėti omeny tai, kad daug rinkėjų yra registruoti labai mažose būtuose. Tai kelia įtarimų. Taip pat pasų klausimas. Balsuotojų sąrašuose yra žmonių, kurie kurie ten neturėtų būti. Ir tokia situacija yra kritika, kritikuota daugelį ataskaitų. skaitų E, būtina atkurti pasitikėjimą ir patikimumą pačios rinkimų sistemos. Būtina, kad e, užtikrinti, kad tie 52 procentai, tiksliau 50 procentai piliečių mano, kad valstybės institucijos veikia neefektyviai ir kad jos nepajėgs užtikrinti sklandžių rinkimų. 48 procentai nepasitikė tuo, kad balsavimo sąrašai yra patikimi. Pone pirmininkė, noriu apibendrinti, pasakydama štai, ką rinkimų reforma turi būti suvokiama kaip viso proceso pagrindas, kad Makedonija galėtų pereiti prie e, europinės integracijos kelio. Piliečiai to šalies tikrai šito nusipelno. Ačiū. Thank you, Mr. Tanak. Dėkuoju, ponė Stanok. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Makedonija yra nedidelė ir trapi valstybė, o migracijos migrantų krizė e, dėl migracijos krizės e, Makedonija tapo svarbiausia tranzito šalimi iš e, Graikijos. Pastaraisiais mėnesiais šalį užplūdo pabėgėliai ir ji, ši šalis daugelį metų patyrė neteisingą elgesį, jai daugelį metų nebuvo leista pradėti dėrybas dėl narystės ES ir tai yra didelis iššūkis šiai vyriausybei, šiai valstybei. Ir tikimės, kad rinkimai, kurie vyks kitų metų pavasarį, stabilizuos šią šalį, kurioje lankiausi keletą kartų. Makedonija turi daug politinių problemų, kurios yra būdingos vakarų Balkanų šalims. Tai yra kova su organizuotų nusikalstamumu, korupcija, taip pat kyla problemų dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir žiniasklaidos žiniasklaidos laisvės stokos. E, Vaidol pranešimas e, puikiai apibendrina Makedonijos pasiekimus ir iššūkius. Mano frakcija, EKR frakcija yra Makedonijos bičiulė ir mes visada rėmėme šią šalį šios, jos integracijos e, procesą. Sakufara. Kolega Sakufara, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešimo pradžioje yra kalbama apie e, pažangą, kurios pasiekė buvusi Respubli... Jugoslavijos Respublika Makedonija. Svarbu, kad procesas spartėtų ir kad ta pažanga būtų dar didesnė. Tuo pat metu keliami tokie klausimai, kaip demokratinių institucijų veikla, žiniasklaidos laisvė, taip pat teisinės sistemos veikimas efektyvumas. Ir kol kas tenka konstatuoti, kad šalis netitinka Kopenhagos kriterijų. E, mūsų požiūrių dėrybos neturėtų prasidėti dėl tos priežasties, kurią aš minėjau. E, Liepos e, susitarimai dar nebuvo visai įgyvendinti, tad aš manau, kad kriterijų turime laukti įgyvendinamų, šalis turi juos atitikti. Ir man atrodo, kad tų kriterijų įgyvendinimas e, turėtų padėti sklandžiau surenkti rinkimus. Na, o šalies pavadinimas, sakoma, yra dvišalis Graikijos ir Makedonijos Respublikos reikalas, bet tai yra taip pat ir tarptautinis klausimas. Jis turi būti išspręstas, o darybos turi tęstis šio klausimu. Geros kaiminystės klausimai yra be abejo labai svarbus ir kolegos turi žinoti, kad buvusi Make... E, Jugoslavijos Respublika Makedonija turi parodyti gerą valią, siekį užtikrinti stabilumą, turi parodyti siekia įgyveninti tai, kas nuspręsta. Kol kas dėja geros kaiminystės santykių ši šalis nepuoselė, priešingai jiems trukdo. Ir visa tai be abejo trukdo visam eurointegracijos procesui. Būtina. E, reikia pasakyti, kad pranešime vartojamas žodis Makedonija nepadeda spręsti šio klausimo rezoliucijoje taip pat naudojama ši neteisinga terminologija. Ir labai svarbu, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, teisės viršenybės principų ir būtina užtikrinti, kad pažanga būtų iš tikrųjų reali, kad tai padėtų užtikrinti geros kaiminystės santykius. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolegos, dvi minutės nedaugiau kiekvieno pasisakymui. Kolega Šahatur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, bet taip jau atsitiko, kad teko traukinį kelias patikras įveikti, dėl to pavėlavau. Turiu keletą pastabų. Manau, kad iš esmės be abejo neverta kol kas tęsti ES plėtros, mes balsuosime prieš bet kokį siūlymą tą plėtrą toliau tęsti, bet mano frakcija taip elgsis. Dabar dėl kai kurių detalių. Devintas punktas. E, kova su užsienio propaganda. Norėčiau pasakyti, kad tas įstatymas susijęs su užsienio propaganda pirmiausia yra nukreiptas prieš pilietinę visuomenį. Ir tie įstatymai, kurie buvo priimti paskui, buvo priimti kopijuojant JAV įstatymus. E, tiek apie e, Rusija ir Indija turi panašią tradiciją, bet prisiminkim, kad šį įstatymą pirmiausia priėmė ir patvirtino Junktinės valstijos. 13 punktas. Kiekvieną kartą mums yra kalbama apie moteris, LGBT ir Romus. Taip pat manyčiau, kad reikėtų paminėti teisę į krikščionišką identitetą. Man tai yra labai svarbus dalykas. Taip pat kalbėti apie dvasingumą, kalbėti apie visą eilę kitų dalykų, apie asmens laisvę. Makedonija yra ta šalis, kuri patiria e, daug sunkumų e, gyvendinant demokratinius dalykus ir tiek norėjau ap, kol kas pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, turime dar šešis kalbėtojų sąraše ir tuo sąrašą pasisakančių ir užbaigime. Kolega Apitidėjaus, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu Skopje nuspręstų prisijungti prie NATO, aš manau, kad tai būtų šalies vyriausybės sprendimas ir būtų padaryta viskas, kad šalis įgyvendintų visas įmanomas sąlygas, kurias minėjo pranešės ir kiti kolegos, tačiau klausimas yra toks, o kągi iš tikrųjų vyriausybės kopijoje veikia. Būtina plėtoti geros kaiminystės santykius su Graikija, atitikti tam tikras sąlygas, Kopenhagos kriterijus konkrečiai, tačiau kol kas to nėra. Gal galima būtų nustoti keisti tą politiką ir nustoti provokuoti visus. Gal būtų galima nustoti vartoti pavadinimą Makedonija, nes tai tiesiog rodo to šalies teritorinės ambicijas ir yra iš tikrųjų provokacija Graikijos atžvilgių. jie iš tikrųjų naudojasi Aleksandro makedoniečių vardu ir, ir mes kaip kaimynai, kaip graikai labai džiaugtumės galėdami pasidžiaugti mums teikiamais pasiekimais, skaičiais ir šiaip ar taip ši šalis visus savo pasiekimus pateikia labai provokaciniu būdu. E, šalis tiesiog bando prisijungti prie NATO ir prie Europos Sąjungos ir keičia savo taktiką, keičia savo reakciją į tai, kas vyksta. vyksta. Tiksliau turėtų šalis pakeisti savo taktiką, jeigu norėtų, kad mes į tą procesą žiūrėtume kitaip. Ponas Plenkovič, prašom. Hvala lijepa, kolega Legutko. Čestita našem poručevalecu. Dėkuoju, ponai Legutko. Aš e, taip pat norėčiau pateikti keletą komentarų dėl pono Vaigel pranešimo, dėl kurio e, diskutuosime dar kitą savaitę. Makedonijoje jau baigėsi rimtos krizės e, laikotarpis ir turime pasakyti, kad po 2001 metų pastaroji politinė krizė buvo galbūt pati rimčiausia. Noriu padėkoti kolegoms Kukan, Vaigel ir, ir kitiems kolegoms už diplomatinės pastangas, kurios padėjo pasiekti Birželio Liepos susitarimą, kuris prisidėjo prie politinio stabilumo užtikrinimo. Pavasarį vyks rinkimai ir tikėkime, kad Makedonija taps tikrai stabilesnė valstybė ir kad e, politinė kultūra taip pat e, pasieks aukštesnį lygį siekiant integracijos e, Europos Sąjungoje. Turime padėti Makedonijai eiti tuo keliu. Ponas Peterli, kuris nedalyvauja šiame posėdėje, pateikė informacijos apie vizitą į Skopiją ir jisai Ten kalba ir apie atsakomybę, kuri tenka ES institucijoms. Siekiant padaryti padėtį aiškesnę ir tikėkime, kad mūsų pozicija taps palankesnė Makedonijos atžvilgiu ir kad ši valstybė galės sėkmingai siekti narystės. Turime padėti šiai valstybei e, vykdyti reformas ir plėtoti uh, santykius e, su kitomis Europos valstybėmis. Žinome, kad Makedonija kaip tranzitinė valstybė dabar susidaro su rimtomis problemomis, kuomet ją užplūdo daugiau kaip pusės milijono migrantų srautas. Manau, kad tikrai ES turi paremti Makedoniją. Panas Howitt, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, pirmininkė, mes sveikiname pranešėjo bendradarbiavimą rengiančią pranešimą. Ponas e, Hava dirbo su ponu Vaidl ir su ponu Kukan, tas bendradarbiavimas vyko gerai. Ir mm, ponas Hava dabar laukia kito apsilankimo Makedonijoje 16 metų sausio mėnesį. E, socialdemokratų frakcijai kelia didelį susirūpinimą E, prastėjanti padėtis buvusio Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. E, didėja nusikalstamumas, taip pat kilo skandalas dėl masinio telefoninių pokalbių pasiklausimo. Ir ponas Hau džiaugiasi, kad e, tarpininkavo sudarant vyriausybės sustarimą ir džiaugiasi, kad visos partijos prie to prisijungė kaip reikėtų šios klausimus spręsti Europos parlamente. Mes turime tam klausimui skirti daug dėmesio ir siekti susitarimo sėkmės. Tai yra kritinis šios šalies vystimosi etapas. Ir mm, turiu pasakyti, kad mano frakcija dėl parengto pranešimo parengs išsamių pakeitimų. E, žinoma, jos pirmiausia aptarsime tarpusavį ir su ponu Vaidul. Ir mm, norėtume e, pasakyti, kad tos rekomendacijos pradėti dėrybas yra sąlyginės, jos priklausys nuo to, ar bus surenkti tikri rinkimai. Ir buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos e, e, stojimas turi būti grindžiamas tais principais, kuriais mes visada rėmėmės. Ačiū. Ačiū, kadangi laikas bėga, dabar skirsiu kiekvienam kalbėtojui tik po vieną minutę. Ponas Soltas. Najprej bi se želel zahvaliti. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti panui Vaigel už e, puikų rezoliucijos teksto parengimą Makedonijos klausimų. Makedonija yra valstybė kandidatė jau dešimt metų. Ir Vakarų Balkanose yra viena iš labiausiai išsivyščiusių valstybių, todėl būtų gaila dabar stabdyti šios valstybės integracijos procesą vien tik tai dėl valstybės pavadinimo. Aš manau, kad Graikija ir Makedonija turėtų rasti kompromisą šituo klausimu. Labai svarbu, kad ES remtų Makedoniją integruojantis į ES ir dar pakartosiu tai, kas buvo pasakyta, daugiau kaip pusę milijono pabėgėlių dabar užplūdo Makedoniją ir jinai dėjo labai daug pastangų, primdama e, juos kaip e, tranzito valstybė. Todėl turime finansiškai padėti šiai e, valstybei, atsižvelgdami į susidariusią padėtį. Šiais metais taip iš tikrųjų buvo labai rimta politinė krizė Makedonijoje, tačiau e, Europos parlamento narių dėka be kita ko ta krizė e, buvo išspręsta ir Dabar, aišku, reikia didesnio pasitikėjimo, kad padėtis būtų stabilesnė, reikia toliau e, gyventi reformas dėl žiniasklaidos, viešosios administracijos, taip pat e, teisingumo, keisti rinkimų įstatymą. Manau, kad tai e, prisidės prie integracijos tolesnės. Ponas Kovačiak, vieną minutę. Uh, Ačiū kalbėsiu labai trumpai. E, visiems kaimynams ir ES svarbu, kad Makedonijoje padėtis būtų e, stabili. Žinoma, ši šalis dabar išgyvena sunku laikotarpį dėl migrantų krizės. E, reikia, kad būtų užtikrinta įstatymų viršenybė, žiniasklaidos laisvė, nediskriminavimas, kova su korupcija, geri kaiminystės santykiai. Tačiau Taip pat reiktų vengti klaidingo istorijos interpretavimo vadovėliuose ir e, selektyvaus Europos parlamento rekomendacijų aiškinimo. E, ponios ir ponai, norėčiau priminti istorinius faktus, e, kuriuos pripažįsta visi, isto, visos istorijos institucijos. Na, Makedonija yra daugia kultūris, daugia tautis regionas. E, toje šalyje yra daug etninių grupių, taip pat yra didelė bulgarų etninė grupė, e, kurie nuo 40-ųjų metų e, laiko save makedonais. Ačiū dabar ponas Andrulakis. Για το ονοματολογικό βλέπω ότι υπάρχει αναφορά με την οποία καλείται είπατε η εκπρόσωπη. Dėl pavadinimo. Yra pasakyta, kad reikėtų labiau pasistengti išspręsti šį klausimą ir kad galbūt šioje srityje ES galėtų imtis priemonių. Svarbu, kad Europos parlamentas gautų visą reikiamą informaciją. Ir čia noriu pasakyti, kad vienintelė tinkama struktūra, kur turėtų būti sprendžiamas pavadinimo klausimas, yra jungtinės tautos nes visos kitos pastangos gali pasiūsti klaidingų signalų šiai šaliai. Turi būti dedamos pastangos e, spręsti pavadinimo klausimą, tačiau tos pastangos iki šiol nepasiteisinimo. Bet žinoma, tai yra ir gerų kaiminystės santykių dalis. Ir šalies pavadinimo e, klausimo sprendimas siejasi su tais santykiais. E, O kalbant apie Kopenhagos kriterijus, manau, kad dėrybos gali prasidėti tik tada, kai bus išspręstas pavadinimo klausimas. Ir žinoma, kai bus taip pat užtikrinta ir žiniasklaidos laisvė, įstatymų viršenybė ir kit, išspręsti kiti klausimai. To, uh, Ponas Kukan, noriu pasveikinti poną Vaigal parengus pranešimą Noriu pasveikinti jį puikiai padirbėjus. E, taip pat dėkoju ir EPP e, grupiai, dėrybininkų grupiai. Manau, kad e, Makedonija įveiks politinę krizę, tai yra svarbu stiprinant demokratinės institucijas ir atgaunant piliečių pasitikėjimą politiką. Labai svarbu, kad ši šalis grįžtų į integracijos kelią, bet tam prireiks mūsų pastangų ir taip pat prireiks įsipareigojimo ir konstruktyvaus darbo iš visų Makedonijos politinių partijų. Aš pritariu raginimams, kad turi būti įgyvendintas Liepos 2.15 dienos susitarimas. Šis susitarimas prisidės prie šalies politinio stabilumo ir prie tolesnio integracijos proceso. Ačiū, pirmininkė. Ačiū dabar pana Šambovskį. Благодаря ви, уважаеми господин председателстваш, уважаеми колеги. Първо бих искал. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Vaigl parengus pranešimo projektą. Tekste yra atsižvelgiama į daugumą komisijos rekomendacijų, tačiau yra tam tikrų dalykų, kuriems aš nepritariu. Visų pirma, iš šių metų ataskaitos tampa aišku, kad korupcijos problemos, piliečių teisių varžymas, e, žodžio laisvės varžymas yra tas pagrindas, kuriuo remiantis formuluojamos rekomendacijos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad e, Makedonija pažeidžia žodžio laisvės principą. Ypač pažeidžia teisę kalbėti savo gimtają kalbą. Aš žinoma remiu šią brolišką šalį, tačiau Skopje vadovai turi suprasti, kad e, jie turi žaisti pagal taisyklės, jeigu nori, kad jų šalis įstotų į Europos Sąjungą. Το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις των Σκοπίων δεν είναι... Ponas Kefalodžianis. Ačiū pirmininkė. Na, manau, kad pagrindinė problema, kalbant apie šią šalį, nėra pavadinimas, o demokratijos toka šioje šalyje. Ši šalis nevykdo Kopenhagos kriterijų, neplėtoja gerų kaimininių santykių ir nesprendžia teismų tai, sistemos problemų. Taip pat yra varžoma žiniasklaidos laisvė. Būtent tokios yra pagrindinės problemos. Dėl pavadinimo dvišalių pagrindų. Na, jeigu tai būtų tik dvišalis klausimas, tai nekiltų tiek problemų, tačiau tai nėra dvišalis klausimas, tai yra daugia šalis klausimas ir jį turi spręsti jungtinės tautos. Ir norėčiau dėl visos šios diskusijos pateikti ir e, savo asmeninę pastabą. Ponas Kovaševič teisingai pasakė, e, kalbėdamas apie m, teisingai kalbėjo apie Makedonijos įvairią lipiškumą. Tačiau m, mm, reikia prisiminti, kaip buvo sukurta ši valstybė 45 metais. Tada e, nebuvo leidžiama žmonėms kalbėti savo kalbomis. Ir turiu pasakyti, kad tas pats vyksta ir dabar. Ten tas pats vyksta su bažnyčia. Taip pat yra naudojamas Aleksandro didžiojo vardas ir Makedonijos pavadinimas. Na, negalime, kad šioje šalyje vėl būtų įgyvendinama tokia politika, kurią įgyvendino anksčiau Tito. Thank you, Jill. Do my best. Dėkoju, pabandysiu trumpai. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija susiduria su didžiausia krize Europos Sąjungoje. Politiniai susitarimai pasirašti politinių lyderių dabar jau yra galiojantis, tai padėjo palengvinti e, komisijos darbą ir dabar e, reikia pasakyti, kad kolegos Kukan ir Vaigal atliko didžiulį darbą. Birželį komisija pateikė e, paketą skubių reformų projektų, būtina užtikrinti stabilumo šalyje darbas prasidėjo šalyje, tačiau dar daug kas lieka nuveikti šiemet siekiant didesnės pažangos, įgyvendinant politinį susitarimą, Europos komisija yra pasiruošusi toliau plėsti savo rekomendacijas, kad prasidėtų stojimo dėrybos Europos Sąjunga buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Tačiau visa tai yra susijęta su sąlygomis, kad būtų gyveninti Birželio Liepos susitarimai ir kad būtų toliau įgyvendimos prioritetinės reformos komisija. Po kitų metų rinkimų pateiks savo ataskaitą, na, o kol kas skatiname stebėti šalyje e, situaciją ir raginame politinius lyderius laikytis įsipareigojimų šalies labui. Dėkoju. Dėkoju. Pone Vaigal, jūsų apibendrinimas. Ponas Vaigal, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegos, kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Kalba sukasi apie valstybę, kuri yra labai specifinėme Europos regione ir kartais ten kyla problemų, dėl kurių kenčia visas kontinentas. Kita vertus, Makedonija ir jos kaiminės valstybės dabartiniam kontekste tampa stabilumo faktoriumi ir e, klestėjimo faktoriumi, todėl labai svarbu, kad tos valstybės bendradarbiautų siekdamas įgyventi bendrą Europos statybos projektą. Makedonija buvo daug kartų kritikuota dėl įvairių aspektų. Aš labai atidžiai e, atsižvelgsiu į visus pasiūlymus dėl e, rezoliucijos teksto tinkamesnio formulavimo ir dirbsiu su visais tais, kurie nori patobulinti rezoliuciją. Norėčiau tik tai pateikti trumpą komentarą dėl uh, gastronominio aspekto, kuris buvo paminėtas dėl, dėl maisto aspekto. Žinome, kad e, Makedonijoje yra daug įvairių salotų, Makedonijos salotos, graikiškos e, salotos, taip pat yra labai daug įvairių kavos rušių, turkiška kava, kroatiška ir kitos kavos rušys. Tad e, net ir ši kulinarinė įvairovė turi labai svarbę mums e, papildomą vertę. Dėkuoju dar kartą visiems už bendradarbiavimą. Uh, Dėkuoju. Noriu priminti kolegoms, kad iki sausio 7.12 valandos galima teikti pakeitimus. O dabar periname prie kitos temos, ketvirtosios. Pranešimas dėl Jotkalnyjos. Juotkalnė yra ta šalis, kuri irgi susidūrė su dideliais iššūkiais šiemet. Šiemet mes išgirdom apie pozityvius dalykus šalyje. Štai NATO pateikė kvietimą prisijungti prie NATO, išgirdom ir neigiamų dalykų, tokių kaip politiniai tampa tarp vyriausybės ir opozicijos, kuri sukėlė politinį nestabilumą, skaitant ir parlamento atstatydinimą bei opozicijos e, tam tikrus veiksmus. Mes e, norėtume pasinaudoti progą ir paraginti vyriausybę ir demokratinį frontą e, pratesti konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą ir tą, tą dialogą vykti ir su parlamentu. Lietkaldinė daro pažangą, pozityvę pažangą ir dėrybų procesui tai gali būti tik naudinga. Visi tie procesai reiškia padidėjusią atsakomybę regioninėme kontekste, kalbant apie plėtros klausimą. Iššūkiai plėtros procese ir toliau egzistuos. Žinome, kad politinis klimatas yra pakankamai polarizuotas, daug klausimų yra pernelyg politizuojami, korupcija, teisinės sistemos reforma, žiniasklaidos laisvė yra tik keletas iš pavyzdžių, kur dar pažangos reikia siekti. Pranešėjas Charles Tenok apžvelgė Jurgalinijos pasirengimo stipresias ir silpnasias pusės ir patikė jums pranešimą. Žodis jums, ponė Tanokai. Well, Ačiū pirmininkė. Kaip visada, aš džiaugiuosi, kad galiu renkti pranešimą dėl Juotkalnyjos. Na, šis dosie yra gana paprastas, žvelgiant iš vakarų Balkanų standartų, ši šalis ir toliau m, mm, eina tuo pačiu keliu, priima ES teisės aktus ir yra kandida, šalis kandidatė. Iš tikrųjų, Juotkalnyje yra lyderė tarp šalių kandidačių ir dabar jau atidarė 20 dėrybinių skyrių, išskaitant 23-24. Tačiau tokie dalykai kaip didelis nusikalstamumas ir korupcija ir toliau kelia iššūkių. Tačiau praktiškai visose srityse matome, kad institucijos daro pažangą, ypač daroma pažanga reformuojant teismų sistemą ir taip pat įgyvendinami reikiami teisėkuros pakeitimai, teisės aktų pakeitimai. Ir Jotkalnyje naudojasi eurų kaip de facto valiuta ir susilpnėjęs euras padėjo e, skatinti turizmo pramonę ir tai yra papildomas postumis. Ypač turint galvoje, kad tokios populiarios atostogų vietos kaip Turkija, Tunisas m, mm, sulaukia mažesnių turistų srautų dėl teroristinių išpolių. Taigi Jotkalnie išgyveno gerą turistinį laikotarpį. Ir žinoma, m, E, kol ta šalis suklestės, dar prieiks nemažai laiko ir mes turime atsargiai e, vertinti rezultatus, negalime tikėtis greitų rezultatų, ypač turėdami galvoje dabartinę krizę tame regione. Ir e, kai kurių opozicijos partijų vykdomas boikotas parlamente kelia susirūpinimą ir norėčiau paraginti komisiją ir kitus, kad visos e, Jotkalnijos partijos būtų raginamos dalyvauti demokratinėse diskusijose e, parlamentinėme kontekste, o ne eitų į gatves. E, praėjusią savaitę Jotkalnyje buvo pakviesta stoti į NATO, tai yra didelis žingsnis šios šalies istorijoje. Ji derina savo gynybos pajėgumus su vakarų šalių pajėgumais. Ir taip pat e, jie atsižvelgia ir ES Rusijos sankcijų režimą, kuris buvo pradėtas taikyti po Krymo aneksijos ir Donbaso okupacijos. Taigi, Jotkalnyje e, eina tuo pačiu keliu kaip likusi Europa. Ir mano frakcija, EKR frakcija, stebi dėrybas dėl stojimo į NATO. Na, šis procesas nesusijęs su stojimu į ES, tačiau yra daug ir persidengiančių sričių demokratijos ir žmogaus teisų srityje. E, Jotkalnyje e, susiduria su tokia e, radikalizavimo problema yra juotkalniečių prisijungusių prie ISIS, tačiau vyriausybė tai suvokia ir labai atidžiai stebi situaciją. Aš dabar esu pasirengęs išklausyti šio komiteto kolegų. E, laukiu jūsų pastabų dėl savo pranešimo ir kaip žinote, aš jau tai jau turbūt šeštasis pranešimas ir aš labai tikiuosi, kad mums e, pavyks e, rasti sutarimą dėl e, Jotkalnyjos stojimo. Jotkalnyje yra nedidelė valstybė, tačiau nuo pat nepriklausomybės tai yra sėkmės pavyzdys ir turiu pasakyti, kad ji yra tas gerasis mokinys vakarų Balkanuose ir ypač pastarojų metų kurio, kai kilo labai daug iššūkių dėl migrantų krizės. Na, žinoma, Jotkalnyje nėra tiesiogiai tranzito šalis, tačiau ji pati, patyrė netiesioginį poveikį. E, aš esu tvirtas Jotkalnyjos rėmėjas ir tikiuosi, kad e, ši šalis, e, kai tik pasitaikys proga, taps ES nare. Na, dabar lauksiu kolegų E, pastabų ir lauksiu įdomių pakeitimų savo pranešimui. Ačiū. Dabar ponas Kan. Jis kalbės ponios Dots vardu, kuri yra tarp parlamentinės delegacijos su mm, Jotkalnyje pirmininkė. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už jo darbą. Jo, jo parengtoje rezoliucijoje yra daug įdomių minčių. Šis dokumentas yra parengtas labai tinkamu metu, turint galvoje, kad Jotkalnyjoje e, politinė situacija yra įtempta. Aš pritariu pranešėjai, kad labai svarbu, kad visi politiniai veikėjai atnaujintų dialogą parlamente. E, o taikios politinės demonstracijos yra e, demokratijos esminė dalis. Ir e, tie smurto protrukiai ir per didelis policijos prievartos panaudojimas turėtų būti ištirtas. Pastaraisiais Manau, kad ateinančiais metais vienas svarbiausių politinių iššūkių atkalnioje bus naujų rinkimų įstatymų įgyvendinimas, kad padidėtų rinkėjų pasitikėjimas rinkimų procesu. Jotkalnijos politikai turi bendradarbiauti, kad to pasiektų, turi siekti, kad mm, rinkimai vyktų sklandžiai ir be jokių įtarimų. Naujos sistemos techniniai reikalavimai yra labai griežti ir labai svarbu, kad jau dabar būtų pradėta dirbti, kad sistema būtų pakankamai atspari ir veiktų gerai rinkimų dieną. Toliau kitas dalykas. Mm. Nėra užtikrinamas, e, užtikrinama politinė priežiūra tų sustarimų, kurie buvo surink, sudaryti prieš 3-4 metus. E, kovojant su korupcija buvo padaryta pažangos, nėra, ne visur pasiekti geri rezultatai. Taip pat aš susinerimusi, kad LGBTI paradas e, jau trečią kartą šiemet yra uždraustas ir tikiuosi, kad pranešėjas galutinėme savo tekste įtrauks nuorodą į šį atvejį. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponas Kovačiak, dvi minutės. Dėkoju, pane pirmininkė. Noriu padėkoti ponu Tanu, kol vienu žiūriu pranešimą, tai yra vienas iš geriausiai subalansuotų ir išsameusių pranešimų. Taip pat noriu pritarti ponu Tanu, kad Jotkalnyje yra, sakyčiau, viena iš sėkmingiausių Balkanų valstybių ir kaiminė šalis turėtų nepavydėti, bet e, labiau sekti Jotkalnijos pavyzdžių ir labiau siekti pažangos. Tačiau šalis dar tebe turi išspręsti nemažai problemų. E, būtina, kad būtų gyvendinti nauji teisės aktai, kad visos politinės partijos e, pasirinktų konstruktyvų politinį dialogą, kad šalis atitiktų ekonominius kriterijus. Ir tai yra būtina, kad šalis galėtų atremti konkurencinį spaudimą. Taip pat valstybės skola tebėra didelė, pasirengimas stojimui NATO, užtikrin, saugumo užtikrinimas, atlik, sektorinių reformų atlikimas yra irgi labai svarbus dalykai. Politinė ir administracinė reforma bei teisėsinės sistemos reforma, su, siekiant sukurti modernę teisinę sistemą, taip pat turi būti atlikta. Ir šiaip ar taip, administracijos politizavimas – E, nėra geras dalykas. Tūkstančių žmonių dėl to kyla susirūpinimas. Kovoje su korupcija buvo pasiekta pažangos, kaip ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu, bet darbas turi tęsti šioje srityje ir būtina demonstruoti pažangą ir toliau. Žmogaus teisų apsauga tebėra tas rytis, kur kyla uh, susirūpinimo, nes, pavyzdžiui, neskados priemonės patiria dar spaudimo ir tebe lieka dalykų, kurius reikia išspręsti. Taip pat etninio pobūdžio problemos neturi palik, būti paliktos bedėmesio. Jotkalnyje turi laikytis tam tikros linijos ES sprendžia e, tokias problemas kaip Ukrainos klausimas, kaip ISIS klausimas Ir be abejo, Jotkalnijos klausimas taip pat turi būti tame pat kontekste sprendžiamas. Maskva taip pat daro spaudimą Jotkalnijai, kad e, pateiktų, e, kad supaitakotų šalies, e, suverenio šalies sprendimus. Ir tokia situacija neturėtų būti toleruojama. Ačiū. Kolega Andrulakis, prašom. Dėkoju. Noriu pirmiausia padėkoti ponui Tanukui, atlikusiam tokį didžiulį darbą. Jis teikia pranešimo projektą ir tas projektas yra iš tikrųjų puikus. Tai yra puikus pagrindas darbui, galėsime atradarbiauti toliau. E, buvo padaryta reikšmingos pažangos, kalbant apie bent jau keturis skyrius. Tie skyriai, kai kurie jau yra netoli uždarimų, jie yra beveik peržiūrėti ir gyveninti, tačiau e, reikia pasakyti, kad e, nors buvo daug pasiekta, dar daug ką reikia padaryti, būtina kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, būtina taip pat užtikrinti teisės e, viršenybę. Opozicijos partijos pasitraukė iš parlamento, o politinis dialogas yra labai svarbus, yra būtina, kad šis kontekstas nebūtų išleistas iš akių. Taip pat svarbu, kad rinkimai vyktų remiantis naujų rinkimų įstatymų, e, yra numatytas elektroninis balsavimas. Būtina pagerti šalies ekonominę situaciją. E, užsienio investicijų dėka būtų galima tai padaryti. Tebelieka dar daug ekonominių spresinų problemų. Turime padaryti viską, kad e, bus kovojama su diskriminacija nukreipta prieš moteris, kad būtų kovojama su lyčių diskriminacija. E, šalis šio regiono Jotkalnyje yra beveik vienintelė, kurios politika užsienio 100 procentų atitinka ES politiką. Mes remiame šalies e, europinę kryptį ir linkime sėkmės įgyvendinant kitas reformas. Ponas Narf. Norėčiau pasveikinti poną e, Tanoką parengusi puikų pranešimą. Be abejo, žiniasklaidos laisvė, kova su korupcija, pilietės visuomenės stiprinimas. E, turi būti atliekami toliau, tai yra pozityvų žingsniai. Taip pat turime pabrėžti kitus dalykus. Jutkalnyje buvo pakviesta prisijungti prie NATO. Turim prisiminti, kad NATO narystė NATO prisidės prie viso regiono didesnio stabilumo. Antra, labai svarbus dalykas yra rinkimai egzistuoja naujas rinkimų įstatymas. E, tie rinkimai turi būti surenkti demokratiškai pagal visus atitinkamus standartus. Tai padės užtikrinti sklandesnius santykius tarp daugumos ir opozicijos. E, o prie tų santykių normalizavimo reikia grįžti, nes kitame atvyksantis rinkimai bus ko gero lemiami šalies ateičiai. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ponas Hadži Georgijų. Dėkoju. Labą dieną, ponė pirmininkė, sveiki visiems kitiem. Ačiū ponui Tanukui už atliktą darbą. Šalis, kurią, apie kurią dabar diskutuojame, regis pasirinko teisingą kelią. Aišku, lieka demokratijos problemų kaip atsitikę yra daugelie šalių, kurios yra kandidatės besirengiančios prisijungti prie Europos Sąjungos. Būna problemų tarp politinės daugumos ir opozicijos dėl e, žodžio laisvės. Norėčiau pateikti vieną pastabą. Šalis nori taip pat prisijungti ir prie NATO. Bet mano supratimu tai nėra labai gera mintis. Mes parlamente šitokį žingsnį vertiname kaip savaime suprantama, kaip natūralų. O dabar paaiškinsiu, kodėl aš manau, kad tai nėra gera mintis. Mes esame prieš karinius susitarimus apskritai per pastaruosius keletą metų matėm, kad tokio pabučio žingsniai taiką užtikrinant nėra labai naudingi. NATO pozicija Rusijos atžvilgių, pažiūrėjau, yra labai aiški ir tai gali sukelti papildomos įtampos, kad e, tai gali tiesiog paskatinti kraujo praleimą, o manyčiau, to reikėtų išvengti. Ir aš manau, kad e, Jotkalnyje prisijungimas prie NATO nebūtų naudingas žingsnis. Ačiū, kolega Lunačiak. Thank you, Chair, and let me also... Dėkoju, ponė pirmininkė Žaliųjų frakcijos vardu noriu padėkoti ponui Tanokui už puikų pranešimą. Ten yra kalbama ir apie pozityvius dalykus, kuriuos nuveikė Jotkalnyje siekdama narystės Europos Sąjungoje, e, siekdama didesnės integracijos ir tos pažangos tikrai buvo pasiekta nemažai. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad jūs labai aiškiai pabrėžti ir tai, kas nusipelno kritikos, ką dar reikia padaryti. Jūs kalbate apie kovą su korupcijos, organizuotų nusikalstamumu, apie žiniasklaidos laisvę, pilietinės visuomenės kūrimą. Mes norėtume pranešime sustiprinti kai kurios elementus. Pavyzdžiui, kai kalbam apie kovą su korupcija, privatizavimo proceso klausimas irgi turėtų būti minimas čia, nes tai yra vienas iš tų dalykų, kur su korupcija susidurėma. Tai yra vienas iš tų aspektų, kuriuos mes labiau būtume linkę pabrėžti. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad jūs raginate geresnę parlamentinę stebėseną. Mes patys būdami parlamentas turėtumėm tam tik pritarti. Ta belieka dar kitų dalykų, kurias norėčiau pridėti, e, matyti pranešime. Pavyzdžiui, antikorupcinio komiteto darbas parlamente yra blokuojamas, kadangi daugumos daugumos vyriausybės nariai atsisakome dirbti, nes, nes regis yra neteisingai, pasak jų, sudarytas šis komitetas, kadangi neproporcingai daug atstovaujame opozicijai, o tu dar pozicijos norėjome yra mažiau. Manau, kad tai yra tie dalykai, apie kuriuos reikėtų kalbėti, jūs tiesiog sulauksite iš mūsų teikiamų pakeitimų. Džiaugiuosi taip pat tuo, kad jūs kalbate apie kai kurios visiškai logiškus dalykus. E, tebelieka dalykų, kuriuos reikia pagerinti. Tad džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie paukščių apsaugą. Kad minite bioįvairovės klausimus ir taip toliau. E, taip pat kalbate apie mažesnių jėgainių kūrimą. Vieno iš paskutinių rezoliucijų mes jau kėlėme šios klausimus ir jūs pritarėt šiems siekiams. Tad manyčiau, kad, kad taip pat, man atrodo, reikia pasakyti, kad tos jėgainės egzistuoja visokios didesnės, būtina kurti mažesnės. E, kol kas tų jėgainių kūrimui nėra bendro tam tikro plano. Apie tai kalbama, bet nėra vieno iškaus dokumento, visą tai būtų uždėstyta. Ir dar dėl NATO. Aš manau, kad pažangos pranešime NATO klausimas turi būti keliamas. Kai kas iš kolegų sako, kad NATO ko gero padės užtikrinti stabilumą, o aš nesu pasi, taip tai pasi, pasiryžusi augant Maskvos įtaką Balkanuose. Tačiau turime pasakyti, kad investuotojai, rusų investuotojai, rusų pinigai jau yra Jotkalnyjoje. Tad nemanau, ko reiktų taip labai bijoti tos Rusijos e, įtakos. Labai, labiau būčiau linkusi sakyti štai ką, jeigu norima paminėti NATO aspektą tiesiog turime pasakyti, kad turi būti referendumas šiuo klausimu ar panašiai. E, kaip, pavyzdžiui, apsispręsti dėl savo ateities Europos Sąjungoje, norėdama Jungtinė karalystė organizuoja referendumą taip pat šiuo klausimu. Ir aš manau, kad dėl šio klausimo mes irgi turėtume rasti sutarimą. Dėkoju. Uh, so, uh, mm, uh, now it's time. Na, dabar laikas suteikti žodį kitiems norintiems pasisakyti. Galėsiu kiekvienam skirti tik po pusantros minutės. Pana Schaffhauser. Oui, monsieur président, normalement je parle. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Paprastai aš kalbu savo frakcijos vadu. Aš eh, <clears throat> norėčiau pabrėžti, jog pono Tanuko pranešimas puikiai atspindi padėtį, būtent todėl mes balsuosime prieš tą pranešimą. Trečiajame punkte kalbama apie chaotišką politinį šalies gyvenimą, aštuntas punktas korupcijos lygis keliantis nerimą, vienuoliktas punktas or, organi, neko, nekovojamas organizuoto nusikalstamumo, penktas punktas pabrėžiama, kad spaudos laisvė nepakankama, aštuonioliktas punktas. Uh, ten kalbama apie Romus, LGBTI. Aš sakau, kad kiekvieną kartą, kuomet kalbama apie šitas mažumas, mes turėtume kalbėti apie e, dvasinį išskirtinumą bei kultūrinį išskirtinumą. Aišku, turime kalbėti ir apie nas mažumas, tačiau turime kalbėti ir e, apie e, e, kultūrinę ir dvasinę specifiką. Toliau e, kiti e, punktai, sutarčių teisė ir jų problemos. Pranešimas yra puikiai parengtas, bet dėl jo turinio, e, kuriame pabrėžiant problemos, mes balsuosime prieš. Aš norėčiau pabrėžti, jog Europos tikslas yra e, užtikrinti ne Europos susiskaidimą ir pasidalymą į dvi skirtingas e, pusės, o kaip tik tai užtikrinti e, glaudesnius ryšius. Mes kalbame, kad norime daugiau e, vieningumo, tačiau realiai mes norime suskaldyti Europą, atskirti ją nuo Rusijos ir tai yra bloga politika, tai e, tarnauja tik tai Amerikos interesams, o ne Europos interesams. Dėkuoju. Hvala lijepa kolega Legutko, nekoliko. Ačiū ponas Plenkovič. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų dėl šio pranešimo. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Tenok. Pranešimas apie Jotkalnyje yra tikrai geras. Manau, svarbu pabrėžti, kad Jotkalnyje yra lyderė dėrybų procese. E, pradėti ir, laik, ir preliminariai baigta dėrėtis dėl 20 dėrybinių skyrių. Taip pat prieš keletą dienų Juotkalnyje gavo kvietimą iš NATO e, stoti į šią organizaciją. Tai yra geras pavyzdys toje Europos dalyje ir į tai reikėtų atsižvelgti pranešime ir gerai, kad ponas Tenok tai mini. Toliau vidaus politinė situacija, kaip ir kitose regiono šalyse, Makedonijoje, Kosove, Albanijoje, buvo protestų vyko protestai, bet Juotkalnyjoje veikia partijos ir manau, kad vyks demokratinis procesas ir mes turime remti Juotkalnyjos integraciją. Ačiū dabar ponas Pisula. Ačiū. Manau, kad pono Tenok pranešimas yra kokybiškas, gerai subalansuotas dokumentas. E, pažangos, jo ekskalnijos pažangos ataskaitoje teigiama, kad pradėtos dėrybos dėl 20 dėrybinių skyrių, o tai yra e, sėkmės matas. E, dėl Juotkalnyjos stojimo į NATO. Aš kaip Kroatijos atstovas džiaugiuosi, kad prisijungs dar viena šalis. Džiaugiuosi, kad dėrybos, po dėrybų Juotkalnyje įstos į NATO. Tačiau vis dėlto dar turi būti išspręsta keletas klausimų šioje šalyje. Šalis turi laikytis Europos standartų ir turi vykti atviras dialogas su visuomenė dėl reformų. Žinoma, reformos priklauso nuo vyriausybės ir, ir opozicijos e, santykių. Tikiuosi, kad jie pasikeis. Pone Šuica, ačiū, aš džiaugiuosi šio pranešimu, dėkoju ponui Tenok už subalansuotą požiūrį. Pažanga yra daroma, tai liudyje dėl daugelio skyrių vykstančios dėrybos, bet turiu porą klausimų. Pirmas mano klausimas yra susijęs su NATO kvietimu. Aš manau, kad ši nuoroda turi likti tekste. Ir aš čia kalbu Kroatijos, e, Jotkalnijos kaiminės vardu. Ir norėčiau akcentuoti štai ką. Jūs paminėjote keletą pavardžių susijusių su korupcijos tyrimais bet nekalbate apie e, pasienio klausimus, pavyzdžiui, Prevlaka vietovė, ši vietovė kelia įtampą tarp Kroatijos ir Jotkalnijos. Taip pat, kalbėdamas apie teismų sistemą, sakote, kad procesai turėtų vykti greičiau. Na, Jotkalnijoje yra žmonių, kurie ne, ne, kuriems nebuvo suteiktos teisų gynimo priemonės, e, jie negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, manau, kad reikia tai paminėti, nes situacija palyginti su praėjusiais metais čia nepasikeitė. Dėl žiniasklaidos laisvės. E, žiniasklaidos komitetas Jotkalnijoje žiniasklaidos bendruomenė Jotkalnijoje smarkiai pasidalinusi ir jūs sakote, kad turi būti lai, geriau laikomasi tam tikrų standartų. Ar aš tam pritariu? Ponas Kukan. Ačiū, noriu pasveikinti kolegą Charles Tenok tradiciškai pateikus e, kokybišką pranešimą dėl Jotkalnijos. Kalbėdamas apie kokybišką pranešimą turiu galvoje, kad jis paminė visus um, šalies pasiekimus ir problemas bei spręstinus klausimus, kurios būtina spręsti, kad šalis galėtų eitų pirmin. Jis uh, viską išdėsto taip, kad um, tai skamba kaip raginimas Jotkalnijos uh, vyriausybei tęsti pradėtus darbus. Mes turime priminti Juotkalnyjai, kad ši šalis yra plėtros proceso lyderė regione. Tai turėtų būti ne komplimentas, bet priminimas apie jos atsakomybę, atsakomybę, kurią prisimėjame ir neturėtų mūsų nuvilti. Taip pat reikėtų priminti, kad Juotkalnyjos užsienio politika yra šimtų procentų suderinta su ES užsienio politika ir manau, kad e, narystė NATO dar labiau sustiprins šalies europinės integracijos užmojus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašom. Ačiū. Pirmininkė už suteiktą žodį. Na, nelabai ką turiu pridurti, kalbėdamas apie pažangos ataskaitas. Tiesiog akivaizdu, kad mes labai akcentuojame įstatymų viršenybės e, klausimą ir vienu sakiniu galėčiau pasakyti, kad įstatymų viršenybės įtvirtinimo tempai lemia ir dėrybų tempus. Ir dar norėčiau jūs informuoti, kadangi buvo iškeltas klausimas dėl LGBTI parado. Na, paradas Iksičių yra atšauktas, tačiau iš tikrųjų jis vyks pod Kovica šį sekmadienį, 13 dieną. Ir dar norėčiau per keletą minučių pateikti Jums naujausios informacijos apie politinių partijų padėtį ir taip pat parlamento pirmininko e, Kabrič iniciatyvą plėtoti partijų dialogą. Kaip turbūt žinote, komisijos narys Han remia šią iniciatyvą, tačiau jis lygiai taip pat aiškiai pasakė, kad tai nereiškia, kad jis sieks tarpininkavimo situacijos, kad jis tarpininkaus. Sprendimą turi rasti pačios Juotkalnijos partijos. Ir pirmas sustikimas e, vyko gruodžio pirmą dieną, tada buvo nagrinėjamas rinkimų įstatymo klausimas, taip pat valstybės lėšų panaudojimo kontrolės klausimas ir žiniasklaidos klausimas. Taip pat e, Tolesni sustikimai vyko gruodžio 4 ir vyks iki gruodžio 21 dienos, kai vėl susitiks politinių partijų vadovai. Yra siekiama e, apsispręsti dėl įgyvendinimo, susitarimo įgyvendinimo modelio. Ir turiu pasakyti, kad visos partijos, demokratinės partijos dalyvauja šioje darbo grupėje. Demokratinis frontas pasakė, kad dialogė dalyvaus tik tada, jeigu bus kalbama apie laikinos vyriausybės suformavimo. Iki šiol apie tai nebuvo kalbama. Ir galbūt šis klausimas vėl atsiras darbo tvarkė, kai bus sprendžiama dėl įgyvendinimo būdo, bet tai dar nėra aišku. Ačiū. Uždėmesi. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį Čelzui Tenokui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegos už jūsų šiltus žodžius. Aš žinoma lauksiu pakeitimų. Na, pasisakymų be per daug, kad galėčiau sureaguoti į kiekvieną iš jų. Dažnai buvo minimas NATO ir dauguma e, komiteto kolegų e, pritarė tam, kad paminėčiau NATO kvietimą ir džiaugiasi šio NATO kvietimu. Na, turbūt nereiktų stebėtis, kad e, Guoja ir Prancūzijos nacionalinis frontas ir ponia Lunačiak tam tikrą prasme netaip jau džiaugiasi šiuo dalyku, tačiau mm, aps, šis dalykas kėlė kontroversiją ir mano ankstesniuose pranešimuose, bet liko ta nuoroda. Poniai Lunačiak noriu pasakyti, kad iš tikrųjų neprisimenu, kad praeitįje būčiau mm, pritaręs e, tokiems išsamiems preskriptyviems pakeitimams dėl Jotkalnyjos energetikos e, rūšių komplekso arba pakeitimams dėl e, elektrinių. Tai yra Jotkalnijos vidaus reikalas ir Jotkalnyje pati turi spręsti. Ir taip pat aš tikrai neketinu raginti Jotkalnijos renkti referendumo dėl narystės NATO. Tai yra šalies suvereniteto dalis. Ir tikrai toks raginimas būtų neįprastas. Akivaizdu, kad kiekviena šalis turi e, apsispręsti, ar stoti į NATO ar ne. O visi kiti klausimai, pastabos buvo susijusiu su tuo, ką aš miniu savo pranešime, tai yra korupcija, žiniasklaidos laisvė, teismų sistemos nepriklausomybė. Buvo paminėta, kad e, ponas Kan, ponios Dots vardu, sakė, kad nebuvo pakankamai domimasi e, telefoninių pasiklausimų tyrimų. LGBTI aš džiaugiuosi, kad e, vyksta paradas Podgorcijoje. Pone Suica pateikė konkrečių pastabų dėl pasienio klausimo e, su Kroatija ir nebaudžiamumo už e, e, karinius nusikaltimus. Na, aš siūlau jai pasigilinti į mano pranešimo 6 ir 7 punktą. Na, gal ji pateiks pakeitimų šiais klausimais. Taip pat buvo palankiai sureaguota į mano tekstą dėl rinkimų įstatymo. E, Na, Jotkalnyje yra geras pavyzdys, ši šalis daro viską, ką gali, sunkiomis aplinkybėmis. Aš manau, kad mano pranešimas yra subalansuotas. Aš pripažįstu ir tos šalies pasiekimus, ir dar išliekančius trūkumus. Bet tai yra proceso dalis. Ir, kaip jau sakiau, ši šalis e, stabiliai žengia savo keliu. Ir aš džiaug, ypač dėkoju ponui Kukan, jis turi daug patirties tame regione, turi daug žinių ir turi ir tokių valstybės vadovo bruožų. Edvardai, dėkoju, lauksiu pakeitimų ir tikiuosi, kad tęsime šias diskusijas per kitą posėdį. Ačiū, noriu priminti, kad terminas teikti pakeitimus yra sausio 30, 13 diena, vidurdienis. Baigiame nagrinėti ketvirtą punktą. Dabar bus trumpa pertraukėlė prieš mums perinant prie penkto darbo tvarkės punkto.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

Welcome back, ladies and gentlemen. Sveiki susirinkę vėl visi. Pereisime prie Egipto klausimų. Kolega Kostelo, atsakingas už vidurinių rytų klausimus, mūsų kalbės Libanas e, ir Jordanija taip pat priklauso šitam pačiam regionui, tai mūsų minėtas kolega pateiks mums informacijos apie Egiptą, apie dabartinį politinį dialogą ir parlamento rinkimus. Kaip žinia, nuo 2012 Egipto parlamentas nesirenka sesijų. Pirmą kartą ir aukštutiniai ir žemutiniai rūmai dabar jau yra sujungti Užsienio reikalų komitetas ketina vas 6-7 2016 ketina aplankyti Egiptą. Bus dirbama su e, naujų parlamentų, mes pasisakome už paramą, kuriant administracinius gebėjimus, kuriant parlamento gebėjimus, norime padėti įsteigti komitetus Egipto parlamentui. Visą tai geresnės valdysenos vardan, ypač užtikrinant teisinės e, valstybės principų įgyvendinimą ir siekiant padėti teisiškai valstybei. 2012 nu, parlamentas rengė pranešimą ir e, buvo, skelb... buvo paribdas įstatymas dėl nevyriausybinių organizacijų ir taip pat įstatymas dėl reiškiamų protestų. Taip pat buvo kalbama apie žmogaus teisės, demokratiją ir regionius klausimus. Ponas Kostelo informuos mus apie diskusijas vykusis šiais klausimais. Jis mums pateiks konkretesnės informacijos, taip pat, kai vyks Teisingumo reikalų komiteto posėdis e, kitų metų pradžioje. Pone Mogerinė taip pat lankėsi Egipte neseniai ir buvo kalbama apie vidaus reikalus, bendradarbiavimą, regioninę padėtį ir migraciją susijusią su Libija. Buvo kalbėta apie žmogaus teisų situaciją. Taip pat buvo pasaky, išsakytas poreikis kovoti su terorizmu. Pone Kostelo, sveiki atvykę į mūsų posėdį ir dabar žodis jums. Thank you, Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, ačiū, kad pakvietėte mane į šį posėdį, nes yra lab, pats laikas diskutuoti apie Egipto ir situaciją jame. E, man bus įdomu išgirsti jūsų komentarus ir požiūrį. E, Egipte buvo gyvendinta daug pasikeitimų. Gruodžio 15-16 buvo sulaukta skundų, e, rinkimų vyriausių komisija daug jų gavo dėl rinkimų, ekspertų misijos padarė išvadą, kad rinkimai buvo labiau administraciniai negu vieši. Dalyvavimas rinkimuose buvo labai žemos, ypač mažai balsavo jaunimo. Kalbant apie patį parlamentą, 120 parlamentarų buvo išrinkta keturiose apygardose. 448 apygardos e, pateikė, apygardose balstravusi individualūs kandidatai. 28 e, vietos yra rezervuotos parlamente. tokius e, štai vertimus pateik mūsų ekspertų misija. Rinkimų administravimas nebuvo labai skaidrus, sunku buvo suderinti tuos rezultatus su tuo, kas, kas vyko iš tikrųjų. E, kaip jau sakiau, administraciniai labiau buvo tie rinkimai negu kitokie. 16 tūkstančių teisėjų taip pat veikė šiuose rinkimuose, jie turėjo nagrinėti apeliacijas. Ypač nedaug jaunimo balsavo, kaip mes jau tai sakėme. Ir be abejo, tenka teko, teko konstatuoti tai, kad pirmiausia balsavo pagyvenę žmonės, 28 procentų siekė dalyvavimas. Ir kampanija vyko įvairiai, vyko mečetėse, Tuo tarpu bažnyčiose ta, ta kampanija nebuvo tokia intensyvi. Nėra jokios žiniasklaidos priemonių reguliavimo institucijos. Buvo kalbama žiniasklaida apie kai kuriuos atskirus kandidatus. E, kampanija nebuvo trukdoma. Protestų įstatymas leido šiek tiek užgniaužti opozicijos kandidatus. Plačiau kalbant, įstatymai dėl protestų, e, kovos su terorizmu teisės aktai sudarė tokį kontekstą, kad dalyvavimas rinkimuose buvo apsunkintas. Daugelis aktyvistų ir oponentų e, pateko į kalėjimus ar buvo tiesiog nutildyti. E, šeši už prezidentą pasisakantis deputatai su, su, pateko į parlamentų salafistų partiją, kur e, yra tarp pralaimėtųjų šių rinkimų. E, daugiausia e, Barako rėmėjai ir islamistai yra tarp pralaimėtojų. Ir be abejo būtina, kad pagerėtų teisės aktai, kurių dėka būtų galima surenkti atviresnius, geresnius rinkimus. Matant šį kontekstą, tenka pasakyti štai ką, nepaisant to, kaip atrodys iš parlamentas, jo buvimas Egipto politiniam gyvenime yra kritiškai svarbus, kad Egiptas galėtų įveikti tą pereinamąjį laikotarpį ir pasukti teigiamą kryptimi. Būtina, kad būtų kontroliuojama vykdomoji valdžia ir reikia pasakyti, kad pati sistema yra pusiau prezidentinė respublika. Būtina įgyvendinti uh, Konstitucija, kuri 14 metais buvo patvirtinta. Ir tam parlamentas yra būtinas. Ši konstitucija apima visą eilę pažangių skyrių, kur kalbam apie pagrindinių teisių ir laisvų gynimą, nereikėtų, kad vykdomoji valdžia galėtų tas nuostatas paminti. 156 konstitucijos straipsnis leidžia parlamentui 14 dienų dirbti peržiūrint 2013 metų kai kurias nuostatas ir grįšiu šiek tiek vėliau prie žmogaus teisų dialogo, tačiau norėčiau pasakyti, kad užtikinant tą dialogą yra labai svarbu štai, kas kol kas parlamentas nedaug yra priėmęs teisės aktų ir ne, nenusatytos dar teisingai jos sesijos, tačiau tai yra suvereni, suvereni struktūra, kuri gali priimti teisės aktus ir tai yra svarbu. Jeigu žvelgtume į bendresnį paveikslą, palikę šiek tiek nuo šaly rinkimus, galėčiau pasakyti štai ką, kaip jūs minėjot, ponė pirmininkė, vyriausioji įgaliotinė ponė Mogerinį e, lankėsi kairę lapkričio antrą dieną. E, vyko susitikimai ten ir buvo pasiektas susitarimas pradė, su, pradėti asociuoto komiteto procesu. Būtent dėl to buvo kalbama lapkričio 15-16 apie žmogaus teisių dialogą. Tai buvo pirmasis komiteto darbas pradedant procesą. Kaip žinote, tai pirmą kartą buvo sudarytas toks pakomitetis per penkis metus, kai kalbama su egiptiečiais politinių kokiu nors klausimu. Jūs taip pat kalbėjote apie įvairius įstatymus. Ir norėčiau tiesiog pasakyti, apie ką mes kalbėjome e, su egiptiečiais, kalbant apie žmogaus teisų dialogą. Kokius klausimus kėlim? Mes sakėme, kad protesto įstatymas 2013 metų turi būti atšauktas. Nauji teisės aktai, kurie pakeitė Čia asamblėjos teisė 2014 metų turi būti patvirtintas išvelgiant į šalies konstituciją ir pagrindinių žmogaus teisių hartiją. Taip pat e, už žmonės, kurie buvo areštuoti pagal šiuos įstatymus, turi būti remiantis naujais įstatymais, taikomas retroaktyviai palės į laisvę. 78-asis baudžiamo kodekso straipsnis, pavyzdžiui, kur kalbama apie e, areštą dėl nacionalinių įstatymų, dėl saugumo įstatymų pažeidimų, taip pat turi būti atšauktas. Įvairios E, antiterorizmo įstatymas taip pat turėtų būti suderintas su šalies konstitucijos nuostatomis. 84 straipsnis 2002 metų irgi turi dėrėti su tarptautinės teisės aktais. Suinteresuotos pusės turi sudaryti tinkamą teisinį pagrindą ir tokią aplinką, kad nevyriausybinės organizacijos e, galėtų dirbti pagal visus egzistuojančius tarptautinius standartus. Egipto pusė paminėjo, kad yra rengiami teisės aktai, tačiau ir toliau siekiama nevyriausybinio organizacijų finansavimą bus kontroliuoti. E, E, šiaip buvo sakoma, kad nevyriausybinės organizacijos turi dirbti kartu su vyriausybė. Mes taip pat kalbėjom apie baudžiamojo kodekso piktavališką naudojimą. Pirmiausia buvo kalbama apie melagingų pranešimų skleidimą, trikdant viešąją tvarką, apie šią nuostatą. Egipto pusė pabrėžia, kad demokratinė transformacija vyksta ir kad esminį vaidmenčią vaidins parlamentas. Socialinis teisingumas, sveikatos klausimai, švietimo klausimai visuomenė yra labai svarbus, apie tai kalbėjo egiptiečiai. Būtina, kad praktiniam gyvenime būtų gyvendinta konstitucija, kad žmonės galėtų naudoti socialinėmis teisėmis. E, kol kas dar konstitucijos ne visos nuostatos yra taikomos. Be abejo, kad e, Egipte reformos vyksta, jos turi spartėti ir mes čia visi turime suvaidinti atitinkamą vaidmenį. Dabar turime pasiekę sutarimą dirbti su prie šio pakomitečio darbo ir sausio mėnesį bus kalbama apie saugumo ir teisingumo reikalus, dirbs kitas e, pakomitetis. Norėčiau pasakyti, kad kartu su asociacijos komitetu, su jo darbu vyks taip pat ir uh, Kaiminystės politikos diskusija pereitą mėnesį buvo primtas įstatymas šią linkme. Bandysime su kiekviena šalim palaikyti specifiškai tai šaliai pritaikytus e, santykius. Kita savaitė dėl šios peržiūros bus priimtos išvados ir norime su egiptiečiais pradėti diskutuoti apie tai, kaip apibriežti tolimesnį šalies kelią. Kitas dalykas yra štai koks. Vienas iš prioritetų mūsų finansinės pagalbos Egiptui planavime yra valdysena. Jeigu grįžtume prie to, ką mes minėjome, apie būtinybę dirbti kartu su parlamentu ir jį stiprinti, e, turime pabrėžti, kad šis elementas tikrai vaidins ne paskutinį vaidmenį. Na ir galiausiai norėjau paminėti štai ką. Kol kairė dar lankėsi vyriausių galiotinė, ji pasakė kalbą Kairo universitete. Vienas iš dalykų, kuriuos ji pabrėžė, buvo štai koks. Egipto vidutinis žmonių amžius yra 25 metai, o šalyje gyvena 60 milijonų žmonių. Potencialas pasikeitimams yra didžiulis tuo būdu. Ir iššūkiai taip pat yra didžiuliai. Mažas dalyvavimas rinkimuose jaunų žmonių nedalyvavimas rinkimuose yra labai e, svarbus faktorius. Ir ponė Mogherini sakė, kad jeigu nesuteiksim galimybės kurti ateitį e, Egipto jaunimui šalyje, jie gali pasukti nepageidaujamais keliais. Taip pat labai svarbu kurti darbo vietas, nes užimtumo skatimas padeda kovoti su terorizmu. Esant tokiam kontekstui, mes stengiamės daryti tai, ką galim, kad pas kad galėtume ir toliau dirbti kartu su Egiptu, mes labai aiškiai kalbam apie tai, ku, su, su kuo mes nesutinkam, e, kad, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidimai, mes kalbam apie tai, kad mums yra neprimtini. Mes kalbame apie parlamento priimtus vienus ar kitus įstatymus. Tuo pat metu pripažįstame, kad būtina taip pat uh, plėtoti ekonominį bendradarbiavimą, kad jauni žmonės turėtų ką veikti ir iš ko gyventi šalyje. Nes priešingų atveju šaliai gali kilti milžiniškų sunkumų ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Ačiū, suteiksiu žodį tiems, kas nori pasisakyti. Ponas Panseri. Gracija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad e, turime pabrėžti labai svarbų aspektą. Egiptas e, mums yra strateginė svarbos valstybė, siekiant e, užtikrinti stabilumą regione, todėl manau, kad iš tikrųjų yra tikslinga palaikyti politinį dialogą tarp ES ir Egipto, kad tie santykiai būtų plėtojami toliau. Tai, kad pasakė kolega Kostello, E, rodo, jog politinių požiūrių padėtis yra problemiška. Tas pas pasakytina apie teisų klausimą, magaus teisų klausimą ir e, dabar e, kova su terorizmu yra eksploatuojama kaip tam tikras alibi, kaip tam tikras pateisinimas teisų apribojimo. Aišku, labai sunku Europai siekti tam, tam, tam tikrų e, e, gairių įtvirtinimo tose santykiuose, nes e, kalbant apie terorizmo riziką, kalba sukasi apie milijonus žmonių, mums reikia užtikrinti tam tikrą nuseklumą. Čia kita vertus ši tema yra labai jautri ir turime užtikrinti, kad būtų tinkama pusiausvėra tarp e, kovos su terorizmu ir stabilumo užtikrinimo viena vertus ir tarp žmogaus teisų kita vertus. Ir turime, neleišti, turime siekti, kad Egiptas e, reaguotų teigiamai dėl žmogaus teisų, dėl nevyriausybinių organizacijų, taip pat e, dėl protestuotojų, kurie yra įkalinti išlaisvinimo. Aš e, džiaugiuosi tuo, ką sakė Federika Magerinė, kai lankėsi Kairė. Aš manau, kad e, e, jos pasisakymas prisidėjo prie to, kad Obamos kalba pasakyta Kairio universitete būtų tinkamiau suprasta. Nes e, suprantame, jog viduržėme jūros e, E, baseine dabar padėtis iš tikrųjų yra labai sudėtinga, todėl ponios Magerinį pasisakymas e, čia, manau, gerina padėtį. Pastanak. Ačiū pirmininkė. Noriu pritarti tam, ką sako ponas Panseri. E, Egiptas yra arabų pasaulio lyderė, jai tenka svarbus strateginis vaidmuo ir regione ir bendradarbiaujant su ES. Parlamentas ir ES turi e, bendrauti su šia didelė šalimi, e, turi ją remti. Egiptas E, susiduria su didelė e, terorizmo grėsme, ypač Sinajaus pusėsalyje. E, prisimename, kai buvo numuštas rusų lėktuvas krenantis Šalme Šeiko. Ir žinoma, taip pat Egiptas dar vis atsigauna po Mursijaus ir mm, musulmonų brolyjos režimo sukeltų ekonominių padarinių. Aš džiaugiuosi, kad ponia Mogerinė lankėsi Egipte, tuo džiaugiasi ir mano frakcija. Aš džiaugiuosi, kad bus plėtojamas sustiprintas dialogas žmogaus teisų tema su Egiptu. Ir žinoma, ponios Mogerinė signalas, kad reikia kurti darbo vietas ir užtikrinti ateities perspektyvą Egipto jaunimui yra labai svarbus ir mes turime tai turėti galvoje, žinodami, kad vidutinis žmonių amžius Egipte yra tik 25 metai. Žinoma, dar vyks galutiniai parlamento rinkimų etapai. E, pris, atsižvelgiu į tai, ką sako e, komisija pristatydama mūsų e, rinkimų rezultatus. Taip, tie rinkimai buvo administraciniai, e, rinkėjų aktyvumas buvo labai mažas, jis ypač buvo mažas tarp jaunimo, bet manau, kad reikėtų džiaugtis rezultatu, kad yra išrinkta daugiau moterų ir kad e, rinkimus pralaimėjo salafistai ir islamistai. Tikimės, kad bus atsiras labiau pasaulietinis Egiptas. E, žinoma, e, vis dar galioja 156 e, straipsnis, yra stiprus parlamentiniai įgaliojimai. Lauk, žiūrėsime, kaip parlamentas vykdys savo įgaliojimus. Mūsų frakcija, KR frakcija yra Egipto bičiulė ir Mes džiaugiamės, kad yra steigiama Egipto draugų grupė ir aš laukiu mūsų vizito į Egiptą kitais metais. Ačiū dabar ponas Vandalin. Ačiū. Manau, kad e, svarbu, kad e, Egipto stabilumo siekį remia vakarai ir ES, nes Jeigu Egiptas žlugtų, tai manau mums nebepavyktų niekaip suvaldyti e, migrantų krizės ir kovos su deš. Na, žinoma, reikia siekti demokratijos ir aš džiaugiuosi, kad mes pradedame dialogą su Egiptu. Norėčiau iš delegacijos išgirsti, ar naujai išrinktas Europos parlamentas turės, atliks svarbų vaidmenį formuojant politiką ar jo paskirtis bus kiek kitokia. Ačiū. Pona Šafhauser. Norėčiau kolegoms pateikti is, is, istorinį tam tikrą priminimą, kas palaikė arabų pavasarį, kas užtikrino, kad salafistai ir musulmonų brolyje ateitų į, į valdžią kas nesenai nepalaikė prezidento Sisi. Žmonės, kurie žino tai ir, ir žino, žino, kas paskui nužudė tą prezidentą. Tad jūs e, žinote, visi, e, jog e, dėl visko atsakingos jungtinės valstijos. Ir mes matome, kad buvo bandoma destabilizuoti padėtį, bet nepavyko tie bandymai. Nes jeigu būtų pavykę, tuomet Europos padėtis būtų daug sudėtingesnė negu yra dabar. Tai, ką šis parlamentas daro dabar palaikydamas tą pasaulietinę Respublikos vertybėmis besirimenčią valstybę, kuri yra musulmoniška, yra labai geras dalykas. Mes turime padėti e, prezidentui Sisi. Nes e, jeigu patirsime fiasko, tai tuomet e, Europoje padėtis bus visiškai destabilizuota. Dėkuoju. Paskan. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju už informaciją apie tai, kas vyksta Egipte. Aš pritariu kolegos Panceri žodžiams. Labai svarbu stebėti žmogaus teisų padėtį Egipte. Egiptas, e, žinoma, yra labai svarbi, svarbi šalis. E, ji svarbi todėl, kad e, turi didelį įtaką visame arabų pasaulyje. Todėl norėčiau paraginti plėtoti aktyvesnį dialogą su Egiptu, bet manau, kad ir Egipto vyriausybė galiausiai turi e, numatyti geresnius e, standartus, geresnės sąlygas e, ne tik Egipto žmonėms, bet siekti gerų standartų visame arabų pasaulyje. Mes norime stabilumo, saugumo, tačiau jo niekada negali užtikrinti diktatūra. Toks stabilumas visada būna laikinas, netikras Mm, na, matome, koks yra rinkimų procesas. Aš džiaugiuosi, kad įvyko rinkimai, tačiau e, susirūpinimą kelia mažas rinkėjų aktyvumas ir tai, kad dalyvavo taip mažai jaunimo, e, kuris yra Egipto ateitis. Nežinau, kiek tie rinkimai pasitarnaus stabilumui, jeigu jie nebus iki galo patikimi. O esame labai smarkiai susirūpinę dėl smurto ir dėl terorizmo. Ir žinoma, kai e, uždraudžiama kampanija mečetėse, bet neuždraudžiama bažnyčiose, tai tikrai nepasitarnauja mūsų naratyvui, tai labiau pasitarnauja teroristams, kurie gali tuo žaisti. Svarbu, kad būtų užtikrintas vienodų sąlygų taikymas, kad teroristai to negalėtų panaudoti savo naratyvę. Na, tikiuosi, kad situacija stabilizuosis. Noriu, kad Egiptas būtų stabili, stipri šalis ir atliktų teigiamą vaidmenį. Ačiū. Pone Kostelo, prieš Jums vėl suteikdamas žodį, turiu trumpą klausimą. Jūs savo pasisakymę neminėjote krikščionių ir krikščionių bendruomenių. kurios yra labiausiai persiokiojama religinė grupė mm, regione. Noriu paklausti, kokia yra krikščionių padėtis Egipte ar ta padėtis gera, nepriekaištinga, gal yra kitaip. Na, dabar suteikiu Jums žodį, jeigu norite sureaguoti į mm, klausimus ir pastabas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už visas pastabas ir nuomonės. jaučiausi padrasintas dėl to, kad visi sutarėme dėl Egipto strateginės svarbos ir regione, ir svarbos Europai, Europos Sąjungai. Na, įvairūs parlamento nariai e, pateikė pasisakydami tam tikrų niuansų. E, Buvo kalbama apie stabilumo, demokratijos ir žmogaus teisų klausimą ir jis dažnai yra lik, pristatomas lik pasirinkimas. Mes laikomės nuomonės, kad visi šie dalykai lemia vieni kitus. Kitaip tariant, žinoma, turime daryti viską, kad padėtume Egiptui siekti stabilumo, Apie tai kairę kalbėjo ir ponė Mogerini. Bet priežastis, dėl kurios mes kalbame apie žmogaus teisų padėtį ir kalbame apie poreikį keisti įstatymus, kad būtų užtikrintas dalyvavimas. E, tai yra tai, kad Tai yra vienas iš būdų užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir kovoti su radikalizavimu Egipte. Ir nematau prieštaravimo tarp mūsų dides, glaudesnio bendradarbiavimo su šia šalimi ir tuo pačiu metu aiškaus pasakymo, kad yra rimtų problemų, kurias reikia spręsti. Ir mes apie tai galime kalbėti per savo darbo valdysenos srityje. Toliau jūsų klausimas apie krikščionis. Manau, kad aš užsiminiau, jog rinkimų kampanija buvo uždrausta mečetėse, bet ne bažnyčiose. Tai reiškia, kad yra tam tikrų pokyčių šioje srityje palyginti su padėtimi prieš dviejus metus. Ir dabar jums leidus, pirmininkė, suteiksiu žodį savo kolegijai, poniai Borisovai, kuri, buvo, kuri yra mūsų rinkimų skyriaus vadovo pavaduotoja. Taip, ačiū pirmininkė. Noriu pritarti tam, ką sakė mano kolega mes tikrai e, parodėme savo norą dirbti, e, pasiuntė rinkimų misiją. E, šiemet pasiuntėme šiek tiek mažesnę misiją. Buvo praėjusiais metais paskelbtos viešos rekomendacijos, kai išvyko mūsų rinkimų misija. Manau, kad tos rekomendacijos bus pakartotos ir ekspertų grupės rekomendu, rengiamos rekomendacijose šiemet. E, mano kolega jau daug ką pasakė. Dar pasakysiu, kad mes stengiamės pagerinti rinkimų įstatymo veikimo, veikimą Egipte. Mes taip pat gilinamės į mažo rinkėjų aktyvumo priežastis. Tai gali būti politinės ir kitokios priežastis. Taip pat gali būti, kad ir rinkimų sistema šiek tiek kenkia politinėms partijoms parlamente. Mes apie tai kalbame su partneriais Egipte, galvodami ir apie kitais metais vyksiančius vietos rinkimus. E, ieškome būdų, kaip užtikrinti didesnį proceso skaidrumą. Nėra numatytas joks terminas, iki kada būtų galima teikti apeliacijas rinkimų valdymo institucijoms. Šiemet tų skundų yra nemažai, bet tai, kad nėra termino sukelia tam tikrą teisinį aiškumą, nežinome, kaip toliau vyks procesas. Bet žinoma, dėl visų šių priemonių mes esame pasirengę dirbti su partneriais Egipte. Tiek noriu pasakyti. Tiesa, dar pamiršau sureaguoti į pono Van Balen labai konkretų klausimą apie tai, kaip Egipto parlamentas palaikys ryšius su vyriausybė. Na, tam tikrą prasme, kol kas čia mes tik tai spėliojame, kol parlamentas nesuformuotas. Manau, kad čia turės įtakos įvairūs e, aspektai, įvairūs elementai. Pirma, parlamento politinė sudėtis. Antra, teis įstatyminė bazė, kurios pagrindų veiks parlamentas ir tos bazės pakeitimai. Ir trečia, daug ką lems ir tai, kiek kiti, pavyzdžiui, europiečiai bus pasirengę remti parlamento darbą ir stiprinti parlamento gebėjimus atlikti savo funkcijas. Na, reikės dar pasižiūrėti, kaip viskas klostysi toliau. Dėkoju ponui Kostelo. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Dabar periname prie kito punkto, šešto punkto informacija apie Mienmaro e, parlamentinių rinkimų stebėsenos misijos darbą. Ta misija vyko 15 metų lakrūčio 8 dieną. Taigi Europos parlamentas siuntė mm, rinkimų stebėsenos misiją į Mienmaro parlamentinius rinkimus. Tie rinkimai vyko lapkričio 8 dieną. Rinkimai vyko taikiai, Anksan Suči partija, Nacionalinė demokratijos lyga laimėjo didelę persvarą, iškovojo 80 procentų e, visų vietų, nepaisant to, kad 25 procentai E, teisėkuros institucijos e, vietų buvo skirtos e, kariškiams, kariniams struktūroms. Po rinkimų minėta partija turi aiškia daugumą 60 procentų vietų ir aukštesniuose ir žemesniuose rūmuose. USDP yra antroji pagal dydį partija. Dėl konstitucinio apribojimų Anksan Suči negalėjo e, būti paskirta e, pirmininkė, vis dėlto ji, kaip NLD partijos vadovė, priima visus svarbiausius e, sprendimus. Naujojo parlamento ir pirmininko laukia daug svarbių sprendimų. ES E, rinkimų stebėsienos misijai vadovavo ponas Lamsdorf. Manau, kad dabar turėčiau jam suteikti žodį. Ačiū pirmininkė. Jūs jau paminėjote kai kurios rezultatus, kai kurias pastabas, kurios buvo padarytos rinkimų dieną. Reikėtų pasakyti, kad šie rinkimai tais metais, kai kilo daug krizių, daug problemų, daug kai sulaukime daug blogų žinių, kaip tik šie rinkimai galėtų kaip tik tapti tą gerą žinę. Tai buvo istorinė galimybė šiai šaliai. Ši šalis 2008 mm, metais prieėmė naują konstituciją ir ten buvo numatytos tam tikros rinkimų sąlygos, bet. Kaip jūs ką tik sakėte, 25 procentai vietų parlament, visose parlamentuose yra paliekamos kariškiams. E, tuos kariškius e, skiria karinių pajėgų vadas ir, žinoma, tokia nuostata yra didelis trūkumas bendroje rinkimų sistemoje. 2010 metais e, vyko nacionaliniai rinkimai, visuotiniai rinkimai, kuriuos Anksansučiai partija boikotavo. 2011 metais prasidėjo reformų procesas. 2012 metais vyko pirmieji pagalbiniai papildomi rinkimai Ten NLD partija laimėjo, bet žmonės gana skeptiškai vertino lapkričio 8 vykusius rinkimus, nes šalyje buvo problemų, gana sudėtingų problemų E, na, viena jau buvo paminėta, ne iki galo tinkama įstatinminė bazė. Kitas dalykas, e, nebuvo patirties organizuojant rinkimus visoje šalyje, trūko žinių, trūko žmogiškųjų išteklių, ypač vietose. Taip pat nebuvo aišku, ar e, valdžia leis rinkimams įvykti ar ne. Ir antra, jeigu rinkimai įvyks, ar bus paisoma rinkimų rezultatų iki rinkimų visą tai nebuvo aišku. Taip pat kai kuriuose šalies vietose buvo etninio smurto protrukių, buvo stikinių nelaimių, e, konfliktų ir taip toliau. Taigi buvo daug problemų prie kurių dar prisidėjo ir konkrečiai su rinkimais susiję klausimai. E, rinkimų komisija bandė pirmą kartą turėti elektroninį rinkėjų registrą, bet e, tai sukėlė dar daugiau netikrumo, nes žmonės e, nerimavo, ar rinkimų dieną ras save rinkėjų sąraše. Taip pat kilo klausimas, ar partijos galės laisvai renkti rinkiminės kampanijas, kilo klausimų dėl susivienimų, dėl susirinkimų laisvės. E, taip pat e, buvo būkštojama dėl smurto, ypač kadangi šalyje atsirado radikalus budistų judėjimas. Na, toks tas dalykas skamba paradoksaliai, bet iš tikrųjų šalyje atsirado radikalus nacionalistinis budistų judėjimas, kuris e, džiaugiasi keturių įstatymų mm, patvirtinimų dėl laisvės religijos apsaugos. Ir mažumos e, šioje šalyje yra susirūpinusios dėl šio judėjimo. Rinkimų diena e, apskritai buvo nuostabu, kad e, buvo pakviesta ES, tai buvo apskritai pirmas kartas, kai buvo pakviesti tarptautiniai rinkėjų stebėtojai, aš vadovavau tai misijai ir dar prieš pateikdamas rezultatus ir juos komentuodamas, galiu pasakyti, kad šios misijos metu visos trys, e, atsiprašau, visos ES institucijos bendradarbiavo puikiai, aš sakau tai čia, pasakysiu tai ir plenarinėme posėdėje, nebuvo jokių nesklandumų, valstybės narės taip pat ne, neišplatino jokių e, pranešimų spaudai. Pirmadienį po rinkimų jos išlaikė tylą ir taip e, prisidėjo prie misijos sėkmės. Patys rinkimai vyko geriau nei kas nors galėjo tikėtis, pranoko mūsų lūkesčius, vyr, rinkimai vyko taikiai, e, rezultatai parodė, kad e, didelę persvarą, absoliučią pergalę iš, iškovojo Ansansučiai e, partija. E, rinkimų rezultatai, rezultatus pralaimėjusiojų pusė sutiko ramiai ir pripažino pralaimėjimą, nes daugelį rinkimų daug svarbesnis būna pralaimėjusios pusės elgesys. E, ir, o čia mes matėme, kad net ir e, aukšto lygio pareigūnai e, pra, ankstesniais metais atlikę labai svarbų vaidmenį pripažino pralaimėjimą ir ragino ir visus kitus tai daryti ir elgtis demokratiškai. Yra tam tikrų aspektų, kurie yra sudėtingesni, tos, tie 25 procentai e, e, rezervuotų vietų, nors e, laimėtojai turi 80 procentų vietų, vis dėlto abiejose parlamentuose jie turės tik po 60 procentų vietų. Ir parlamente bus atstovaujami ne tik musulmonai, tokioje šalyje, tai yra šalyje, kur musulmonų yra nuo 5 iki 10 procentų. Mes e, šiek tiek kritikavome šį aspektą. Buvo reikalaujama pilietybės įrodymų ir buvo tam tikrų problemų, nes kai kurie E, kai, kurie, kai kuriems kandidatams nebuvo leidžiama kandidatuoti, nes jie negalėjo įrodyti, jog jų tėvai gimė Mienmare. Pagerėjo moterų atstovavimas, dabar jis yra maždaug 10 procentų, žinoma, šis skaičius nėra labai geras, bet bent jau einama tinkama linkme. Kalbant apie ateitį, vienas dalykas yra rinkimai, kitas dalykas Mienmaro žmonės e, balsavo už pokyčius, jie nori pokyčių. Taigi, pereimas, pereinamojo laikotarpio valdymas yra didelis iššūkis. Partijos vadovė susitiko su prezidentu, taip pat su karinių pajėgų vadovu. Tačiau reikėtų taip pat pasakyti, kad LLD partija taip pat yra naujokė E, ši partija neturi savo platformos, neturi e, koncepcijos, neturi patirties politinėme darbe. Tai nėra kritika, tai yra objektivus e, pastebėjimas. Kitas dalykas, nu, musulmonų, musulmonų mažumai nebuvo leista dalyvauti, tačiau šiaip Mienmare yra labai didelė etnė įvairovė ir kai kur kai kuriuose vietovėse mažumos jaučiasi nepakankamai atstovavimas, taigi NLD kils iššūkis dirbti su tomis mažumomis. E, e, nors ir norima pokyčių, vis dėlto karinės pajėgos išlaiko veto teisę, e, turėdamos 25 procentus vietų. Na ir išvadas paremtas tuo, ką aš ką tik sakiau, mes išdėstysime savo ataskaitoje, kuri greičiausiai pasirodys kovo pabaigoje. Na, kai kurios išvados yra labai aiškios, 25 procentai vietų kariškiams netitinka tarptautinių demokratijos standartų, e, taip pat apribojimai balsuoti ir apribojimai kandidatuoti e, taip pat yra neigiamas dalykas, bet to yra apribojimų, kas gali tapti prezidentu, jeigu tos mens vaikai ir sutoktiniai yra užsienio piliečiai, tai yra unikalus mm, e, apribojimas, tai yra nukreipta prie Sanksan Suči ir teks šiai partijai tvarkyti konstitucinę situaciją ir politinę aplinką, ji vis dar kelia daug iššūkių. Tačiau apskritai patys rinkimai ir pirmieji pokalbiai pereimo perinamojo laikotarpio kontekste mums teikia vilčių, kad ši šalis eina tinkama linkme. Ačiū Jums uždėmesį, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ana Gomes. Rodis Ana Gomes. Ji vadovavo e, rinkimų stebėjimo misijai Europos parlamento. Ana Gomes, dėkoju, man teko garbė šiai misijai vadovauti. Kolegos dalyvavo labai aktyviai delegacijos darbe. Bendradarbiavimas su Aleksandru Lamsdorfu taip pat buvo labai e, sklandus. Galiu patvirtinti, ką e, kolega Lamsdorfas sakė, tai yra buvo puikiai misija, mes laukime didelio palaikymo ne tik mūsų darbuotojų, bet ir Europos komisijos. Mūsų rėmė taip pat ir vietoje esanti delegacija. Tai yra labai nauja delegacija, ten veikianti porą metų tik tai. Tačiau <clears throat> ji jau yra užmesgusi labai svarbių kontaktų kurie mums leido susisiekti su svarbiais sprendimų prieėmėjais ir mes galėjome įvertinti padėtį, surinkti reikiamą informaciją. Iš tikrųjų viskas vyko labai sklandžiai. Mes manėme, kad mes čia dalyvavome, ten dalyvavome pačiom geriausiom rinkimų dienom. Ponas Lamsdorf minėjo, kas ir kaip jis kalbėjo Jis kalbėjo apie mažumų padėtį, apie musulmonų rinkėjus, jis kalbėjo apie žmonės, kuriems kai kuriuose šalies dalyse nepakankamai atstovaujama. Iš ankstinio balsavimo sistema mūsų požiūrių leidžia klastoti balsų skaičiavimo. Balsavimas regis buvo nepriklausomas ir galėtume sakyti, kad visas vyko pakankamai sklandžiai. Kaip sakė Aleksanderis, 10 procentų moterų buvo išrinkta viso labo, tačiau moteričių rinkimuose suvaidino didžiulį vaidmenį, nes dauguma e, darbuotojų buvo moteris, partijų atstovės buvo moteris, e, stebėtojos moteris ir jos visus darbus įveikė puikiai. matome, kaip keičiasi Mianmaro žmonių mąstymas. Tai yra ori šalis, be abejo, šalis e, palaiko tam tikrą karinę kultūrą, kuri ten dominavo ilgus metus. Ir štai matėme irgi, kad šį kartą viskas įvyko sklandžiai. E, balsavimo punktai visur buvo vienodi, laikė tikrai sklandžiai, visur šalyje. Aleksanderis minėjo, kaip svarbu yra tai, kaip veiks pralaimėjusieji tokios netikėtos, tokio netikėto pralaimėjimo fone. Ir ten toje pusėje mes pamatėme daug teigiamų ženklų. Turime suprasti, kad šis perėjimo procesas Mienmare yra tas procesas, kuris buvo šiek tiek numatytas kariškių. Kariškiai tebėra viena svarbiausių institucijų šalyje. Jie ilgus metus valdė šalį. Būtent dėl to šis pasikeitimas, tas perėjimo pasirinkimas yra strateginis šalies reorientavimas. Pasirinktas kitoks sprendimas negu, pažiūrėjau, Kinijoje. Šiai šaliai be abejo reikalingi sąjungininkai. Ir čia aš jau žengiu šiek tiek toliau negu siekia rinkimai, bet aš manau, kad Europos Sąjunga irgi laikėsi labai puikiai. Buvo reaguojama teisingai, greitai, efektyviai, buvo imtas iniciatyvų ten, kur jų reikėjo, mes užtikrinom, kad dalyvausime stebėj, e, rinkimų stebėjime ir buvo atliktas visas puikus darbas. Ir šiuo būdu Šiuo, šiuo požiūriu norėčiau pasakyti štai ką, kai Mes esame matę, kad e, Mianmaro pozicijos atstovai gyveno arba kaiminėse šalyse, arba užsienio šalyse, kaudamiesi už savo šalį. E, aš skaičiau neseniai straipsnį, neseniai tai mes matome, kad nacionalinio susitaikymo klausimas iškils neišvengiamai, taikos procesai turės būti įgyvendinami, o šiuos žingsnius ES remia. Valdysenos srityje taip pat vyks didžiulių pasikeitimų, nes renkamas iš šį kartą demokratijos kelias. Aleksandr minėjo apie tokias labai nekokias ksenofobinės pakraipas – Kalbam apie religinį nacionalizmą. Ir tai yra netinkamas požiūris. Jis yra susijęs su e, kariniu šalies valdymu anksčiau. Taip pat labai svarbus klausimas bus konstitucinis pasikeitimas, nes 2008 metų konstitucija visiškai nedėra su demokratinė tvarka, nes pasakyta, kad 25 procentai visų vietų parlamente kariškiams yra rezervuotos. E, arba, pavyzdžiui, štai kai kurios vietos e, valdymos rytis yra irgi rezervuotos konkrečiai kariškiams. NLD partijai iš tikrųjų e, reikės atlikti didelius darbus. Be abejo, kalbame apie Aung San Suu Kyi ir matome apie didžiulę masę puikių jaunų žmonių. Tad, kalbant apie ateitį, norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau paminėti dar vieną kolegę, Judith Sargentini. Ji dalyvavo gyvendinant bandomąjį projektą, e, dėgiant demokratijos plėtrą. Paskui ji sakė, kad ji surado tas vietas, kur mūsų veiksmai gali būti naudingi. Buvo kalbama apie, apie valdysenos e, gebėjimų plėtojimą. DNLD yra ta partija, su kuria reikės bendradarbiauti. E, be abejo, valdyti demokratijos sąlygomis yra visai kas kita, negu iki šiol buvo daroma. Ir čia reikės atlikti didžiulį darbą. E, taip pat reikės užtikrinti teisės laisvai veikti nevyriausybinėms organizacijoms, žiniasklaidai. Spaudos konferencijos metu aš kalbėjau apie tai, ką Aleksanderis pavadino e, situaciją po rinkimų. Buvo kalb... Aš kalbėjau apie mažumų įtraukimą į šalies gyvenimą. Ilgą laiką Ilgą laiką tam tikros mažymos e, buvo tiesiog ignoruojamos, neturėjo jokio galo, galių šalyje. O štai dabar, jeigu norime užtikrinti demokratinę valdyseną, tai mažumos turi rasti joms skirtą vietą, atsisakant to karinio šalies valdymo, kaip tai buvo iki šiol. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, laiko turime labai nedaug. Tad suteiksiu žodį kolegoms, bet kviesiu visus kalbėti kuo trumpiau. Kolega Plenkovič, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė Legutko. Ačiū, Ana, už išsame ataskaitą susijusią su rinkimų stebėjimu Mienmare spalio mėnesį. Man esu vienintelis EPP narys šiame posėdėje šiandien, tad trijų kolegų vardų, kurie dalyvavo rinkimų stebėjime. Kolega Džiurken, ponė Kalnietė ir aš galėčiau pasakyti štai, ką mums malonu matyti pranešimo išvadas. Puiku, kad taikiai vyko tie rinkimai ir kad buvo didelis rinkėjų aktyvumas. Tai rodo demokratinę šalies pakraipą. Tačiau e, kad laimėtojai gaus tik 80 procentų vietų, o 20 E, tik 60 procentų vietų ir kad 25 procentai vietų yra rezervuotos kariškiams, tai nėra priimtina. E, manyčiau, tas ta, ta, ta tvarka turi pasibaigti ir turi būti dėkta kita. E, reikia dar žengti tolesnius žingsnius, kuriant demokratiją Mienmare. Turime neužmiršti, kad daugiau negu 50 metų karinės diktatūros paliko tam tikrus pėdsakus šalyje. Šalis nusiaupta trūksta infrastruktūros. Daugiau negu pusė žmonių neturi elektros ir iš tikrųjų e, labai sunku šalyje užtikrinti minimalius gyvenimo standartus. Būtina kurti šalies geležinkelius, kad šalies ekonomika galėtų sparčiau vystytis. Ekonominė plėtra gali būti lėtesnė negu siekiama. Ir galiausiai reikia pasakyti, kad Europos Sąjunga, Europos parlamentas turi padėti naujai šalies vyriausybė ir parlamentui dirbti toliau ir dėkti paramos demokratiniai schemą. Bendradarbiausiu su kitomis šalimis. Ačiū. Grazie, cerco di essere rapidissimo perché sono. Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai, pritariu Aleksanderio e, ir, ir kolegės Gomeš pranešimui. Pirmą kartą dalyvavau tokio pabudžio stebėjimo misijoje, rinkimų stebėjimo misijoje. Tai labai įdomi patirtis. Ir manau, kad e, mūsų delegacijos e, vadovė puikiai viską organizavo ir viskas vyko labai tikslingai jos pastangų dėka. Rezultatai buvo pristatyti labai e, pozityvus, siekiant demokratinio proceso. Aišku, yra ir tam tikrų e, e, ribų, kurios jau buvo komentuotos, bet žmonės balsavo sąmoningai. Jie suprato, ką jie, ką jie daro, kas yra svarbu ir tikrai norėjo dalyvauti istoriniuose įvykiuose Birmoje, kurie e, tikrai yra negryžtančio pobūdžio pakitimai. E, reikia, aišku, turėti menyje, kad e, pokyčiai yra negryžtami, tačiau vis dėlto dabar yra perinamasis laikotarpis ir turime padėti tam laikotarpiui e, vykti normaliai, kad jis būtų užtikrinti, kad jis būtų remiamas iš apačios e, demokratijos šalininkų Sansučiai ir taip pat, kad būtų užtikrinamos tam tikros iniciatyvos e, iš viršaus ir kad šio proceso strategija būtų gyvendama pirmą, pirmą kartą civilinės e, vyriausybės, nes žinome, kad ankstesniais metais e, kariškiai dalyvavo taip pat valdymo procesuose. Ir, tai, ir e, žinome, kad kariuomenė vis dar išlaiko savo valdžią. E, politinėme gyvenime. Konstitucijos reforma yra esminis e, dalykas. Konstitucijos reforma turi būti įgyvendinama esant e, sutarimui. Bet kol kas kariškiai turi savo, tarti savo žodį šito klausimu ir tai yra problema. Mes susitikome su vienu generolu, kuris yra simboliškai labai svarbus tai valstybė ir jis yra e, demokratas, bet vis dėlto jis nieko e, aiškaus nepasakė apie konkrečią e, ekonominę ir socialinę programą. Tad e, tie pokyčiai, kurie, kurie vyksta, vyksta didelę dalimi iš, inicijuojami iš viršaus ir tai kelia tam tikrų e, sunkumų. Taip pat, kita vertus, Birmoje tęsiasi karas, tęsiasi konfliktai. Taikos sustarimas yra sudarytas tik tai su 10 e, tūkstančių kovotojų, o jų iš viso yra apie 60 e, tūkstančių e, šalies šiaurėje, ypač todėl padėtis yra dar labai uh, sudėtinga, yra taip pat ir pabėgėlių problema ir ES turi spręsti e, tą, tą, tą problemą, kuri iškyla pasienyje tarp Tailando ir Birmos. Ir e, tie e, pabėgėliai patenka į tokią aiškę erdvę, kuri iš tikrųjų kelia dabar daug problemų demokratijos požiūriu. Uh, Charles Tenok. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Anai Gomeš, kurią labai e, gerbiu. Taip pat noriu padėkoti įvairių e, partijų atstovams, kurie dirbo e, rinkimų stebėtojais vykstantiems labai svarbiems parlamento rinkimams Birmoje ar Mienmare akivaizdu, kad e, tai buvo toks krislas ASEAN e, grupėje. Daugybę metų tą šalį valdė milita, karinė junta. E, Daugelėje diskusijų buvo kalbama apie religinę nepakantumą ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, aš nelabai turiu vilties, kad mažumų padėtis pagerės dėl, kaip po to, kai laimėjo e, NLD daugumą. Anos noriu paklausti štai ko. Prisimenu, kad Anksan Suči draudžiama e, tapti pirmininkė, prezidente, nes ji yra ištekėjusi už užsieniečių, iš tikrųjų dabar yra našlė ir ji turi, jos vaikai yra pusiau britai, pusiau um, menmariečiai ir iš tikrųjų yra straipsnis draudžiantis jai už, užimti tą postą. Kokiu būdu būtų galima tai apeiti, kaip ji vadovaus vyriausybei, ar per įgaliotinius, ar kaip nors kitaip, bet ar bus kokiu nors Taip pat ar bus kokiu nors mėginimu e, keisti konstituciją, kad ji galėtų kandidatuoti į prezidento postą. Uh, Ačiū, kadangi jau atvyko svečiai, kurie dalyvaus nagrinėjant kitą punktą. Paprašysiu likusių kalbėtojų kalbėti labai labai trumpai. Ponas Kan. Ačiū pirmininkė, pažadu, kad kalbėsiu trumpai. Visų pirma, akivaizdu, kad aktyvumas buvo neblogas, taip pat e, rink, stebėtojai dirbo gerai, noriu padėkoti kolegoms, kurie ten vyko. Susirūpinimą kelia mažumos ir jų dalyvavimas. Ir žinoma, jau seniai kyla susirūpinimas dėl rohinga mm, grupės, kai kas sako, kad vykdomas rohinga mm, mažumų genocidas. Ir aš tikrai nesistebiu, kai sakoma, kad nelabai kas pasikeis po rinkimų. Kitas dalykas - konstitucinė reforma, kurios reikia. Iš tikrųjų nėra teisinga, kad kariškiams yra rezervuojama 25 procentai vietų ir be to jie turi veto teisę. Ačiū. Uh, uh... Ačiū, Ana Gomeš, labai trumpai. Noriu atsakyti Čelzui Tenokui. Manau, kad Kaip jau sakė Aleksandras Lambsdorf, tai yra viena iš konstitucijos savybių, kuri yra unikali ir visiškai demo, nedemokratinė, tačiau yra ir kitų konstitucijos elementų, kuriuos reikia keisti. Visų pirma, tai tie 25 procentai vietų kariškiams ir vietos skirtosiems vyriausybėje. Ir manau, kad tai ir yra vienas iš NLD tikslų, taip pat ir demokratinė valdysena, ir mes turėsime padėti jiems kurti gebėjimus ir užtikrinti tinkamą valdymą. Nes tikrai ten kyla daugybė sunkumų, kalbant ir apie aukščiausias valdžios struktūras ir tas struktūras, kurios patarė Anksansučiai taip, iš tikrųjų, tos reikiamos struktūros dar nėra. Dėkoju, ponas Lamsdorf. Na, tik noriu pasakyti, kad sutarėme dėl tų kritikuotinų dalykų, į kuriuos reiks gilintis. Dabar tiesiog norėčiau padėkoti Europos parlamento delegacijai, kuriai vadovavo Ana. Kitas dalykas labai svarbu, kad ES įsitrauktų į perinamąjį laikotarpį. E, parlamentas tai darys per Judith Sargentinį. Aš e, taip pat pateikiau ataskaitą e, savo frakcijoje ir noriu paskatinti kolegas daryti tą patį. Ir manau, kad mes lydėsime šią šalį jai einant į priekį. Ačiū, dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su E, Tuniso, tarp, Tuniso tarptinio bendradarbiavimo ir vystimo ministrų. Ministrė malonu su jumis sveikintis. Ministrė Jasin Brahim, malonu jūs čia matyti ir dabar keisimės nuomonėmis. Kalbėsime apie jūsų iniciatyvą pateikti 2016-2020 metų strateginių reformų planą. Taip pat norėčiau pareikšti Jums užuojautą dėl masinių išpolių Tunise, kurie vyko lapkričio 24 dieną. Ir tai buvo antrieji išpoliai šiemet. Prieš mus pradedant keistis nuomonėmis noriu e, paminėti, kad šiame posėdėje dalyvauja ir Tuniso asamblėjos nariai, tai yra žmonių atstovai ir jų delegacija. Jūsų ekscelencija, šis strateginis planas yra didelio užmojo, turint galvoje, kad e, kokį poveikį teroristiniai išpoliai turėjo turizmo sektoriui. E, e, Tunisas glaudžiai bendradarbiauja su ES, mes esame svarbus Tuniso prekybos partneriai, Tuniso eksportas į Europą siekia 80 procentų. Ir e, reikia kalbėti apie vertybės, apie toleranciją, apie šeimų, moterų apsaugą, demokratiją, žmogaus teisės turi tapti pagrindu e, į verslumų ir inovacijoms e, demokratinių E, institucijų veikimas e, taip pat yra vertinamas kaip svarbus elementas įgyvenant šį projektą. Yra numatoma diversifikuoti ekonomiką, skatinti verslumą, e, didinti eksportą ir pridėtinės vertės kūrimo gebėjimus žmogiškų stiprinti žmogiškai kapitalą, mažinti skirtumus tarp Tuniso regionų, ypač tarp pakrančių ir vidaus regionų. Taip pat siekiama tvariai e, naudotis ištekliais. Viso to reikia ir manau, kad e, tai e, pasveikins ir Traptautinė finansavimo institucija, teikianti makrofinansinę pagalbą. Prieš suteikdamas Jums žodį, kad pristatytumėte e, tų strateginių reformų įgyvendinimą, ypač dabartinėme kontekste. Šio komiteto vardu noriu pasakyti, kad Tunisas gali tikėtis visapusiškos šio parlamento paramos e, stiprinant demokratinius procesus. Ir Šiuo požiūriu užsienio ir čia šiame kontekste užsienio reikalų komiteto e, delegacija ketina lankytis e, Tunise e, sausio 6-7 dieną. Ministrė, sutikim žodį, ar pakaks dešimties minučių? Thank you very much. I... Dėkoju. Ačiū, kad leidžiate pasirinkti kalbą, kurią galiu kalbėti. Tunise taip pat yra parlamento narių labai įvairių. Pereisiu prancūzų kalbą, nes mūsų kolegams bus lengviau sekti tuomet posėdį. Labadiena, labai džiaugiuosi galėdamas lankytis parlamente. Džiaugiuosi taip pat, kad jūs skiriate mūsų valstybei tiek dėmesio, mes niekuomet nepamiršime, kad 11 metų sausio 17 dieną Praėjus trims dienoms po nuverstojo prezidento pabėgimo jūs e, per, per plenarinį posėdį skirėte laiko Tuniso klausimui svarstyti, tuomet jūs veikinote Tuniso žmonių drąsą ir Europos parlamento vardu. E, nusprendėte padėti mūsų valstybei ir ne tik tai tai padarėte, bet e, daug jūsų misijų atvykimų į Tunisą perinamojo laikotarpiu, stebint e, rinkimus ir vyriausybės veiklą, sustikimas su vyriausybės atstovais, su prezidentu. Kai kurie iš e, atvykusių parlamentarų tuomet sėdičioje salėje e, rodo, jog pokyčiai iš tikrųjų yra ilgalaikiai. Tunisas puikiai supranta, kad toks e, laikotarpis iš tikrųjų paprastai būna sunkus. Tad kokia konkrečiai yra padėtis? Pirmasis e, laikotarpis, steigiamojo parlamento sudarimo laikotarpis 13-14 e, metai buvo labai sunkus, 14 metais jau buvo išrinktas naujas parlamentas, E, ir prezidentas penkeriems metams, tai užtikrina stabilumą ir politinio stabilumo pasiekimas iš tikrųjų yra realus. Mes e, pasiekėme pusiausvyrą, kuomet e, visuomenės visos jėgos nusprendžia gyventi kartu, tačiau yra tam, tikros, tam tikrų įtampų ir dabar mums iškyla problemų dėl saugumo išpoliai, kurie vyko šiais metais, taip pat didina įtampą, aišku, visuomet norisi to išvengti. Dėkoju Jums už užuojautus e, pasakytus žodžius. Aš taip pat Tuniso vyriausybės vardu norėčiau pareikšti mūsų užuojautą dėl išpolio Europoje ir, ir Paryžiuje. Tačiau pastarojų metų, kur bevyktų išpoliai Tunise, e, Libane, Turkijoje ar kitur. Tie išpoliai rodo, jog mums visiems iškyla labai rimta rizika, rimtas iššūkis, jo vardas yra terorizmas ir mes turime kovoti su juo kartu. Pastaraisiais metais mes pasiekėme kai kurių labai svarbių rezultatų, pavyzdžiui, žodžio laisvės užtikrinimas. Ir manome, kad čia netgi kartais peržengiamos tam tikros ribos, bet mes su tuo sutinkame, nes manome, kad tai nėra e, problema ir norime daryti tolesnę pažangą, todėl kad mūsų piliečiai yra nekantrus, jie nori socialinės ir politinės tolimesnės pažangos, todėl vyriausybė e, mano, jog reikia daugiau dėmesio skirti socialiniams ir ekonominiams reformams ir būtent uh, konkrečiai reformų programai penkeriems ateinantiems metams. Ir mes parengėme tą strateginių reformų planą, dokumentą, kurį aš dabar pakomentuosiu. Mes bandome įgyvendinti e, šio plano gairias, e, įgyvendindami ištisą reformų kompleksą, nes e, numatome strateginį planą penkeriems metams. Tas planas E, bus e, pristatytas e, kovo ir vasario kovo mėnesiais parlamentui ir paskui bus kiti pristatymo etapai birželio mėnesį ir tikimės, kad tą mūsų projektą parems ir tarptautinė bendruomenė. Norėčiau dabar taupydamas laiką iš karto pakomentuoti šeš, šeš, penktąją, atsiprašau, e, skaidrę. Tai yra informacija, kuri rodo mūsų valstybės vystimosi tendencijas. Ekonomika augo 4 procentais vidutiniškai per metus. Tai gali atrodyti daug, tačiau tas ekonomikos augimas nebuvo įtraukiantis. E, nes e, kalbant apie e, skurdą, tai skurdas e, mažėjo keliais procentais, tačiau valstybė yra pakankamai susiskaldžiusi, rytai ir šiaurė pakankamai išsivystė, tuo tarpu rytai ir pietus yra daug mažiau išsivystę ir todėl centro vakarų dalyse. Visų pirmiausia, įvyko revoliucija. Yra pakankamai daug žmonių turinčių aukštą išsilavinimą, bet neturinčių darbo ir tai rodo, jog mūsų švietimo e, sistema e, nėra e, tinkama, nes nedarbas yra apie 30 procentų. Toliau vieš, valstybinės investicijos. Investicijos sudarė pakankamai didelę BVP dalį, apie 35 procentus. Tačiau Benali, koks jisai bebūtų, paliko pakankamai e, veiksmingą valstybinį e, sektorių. Tad, e, tačiau sprendimas vėliau sumažinti valstybės investicijas nepasiteisino. Ir sumažėjo ne tik tai valstybinės investicijos, bet ir privačios investicijos, taip pat ir užsienio investicijos. E, Tunise valstybės investicijos sudaro 40 procentų, tai pakankamai daug. Privačios investicijos Tuniso vers, verslininkų sudaro 45 procentus ir 15 procentų e, sudaro tiesioginės užsienio investicijos, kurios didelė e, dalimi susijęs energetikos sektorium. E, jūs e, matote, e, jog rytai ir pietus yra daug mažiau išsivystę negu kad pakrantės regionai. Taip pat ne, legalios ekonomikos struktūros yra pakankamai išsivystę mūsų valstybėje. Valstybės uh, struktūrų susilpnėjimas po revoliucijos bei korupcija taip pat yra rimtos problemos, kurias turėsime spręsti ateityje. Mes turime pakankamai didelę vidurinėje klasę, tačiau pastaraisiais metais šios klasės atstovai gyvena blogiau, jų pragyvenimo lygis krito ir tai e, rodo, jog valstybinės e, socialinės programos ne visiškai pasiteisina. Per pastaruosius penkerius e, metus mes e, nusprendėme, nes mus vertė tai daryti padėtis po revoliucijos, mes nusprendėme, jog socialinė neligybė turi būti mažinama, reguliuojant šitos dalykus. Tačiau e, Nors e, ekonomikos e, augimas ir investicijos mažėjo, augimas siekia tik tai pusantro procento e, per metus, tačiau mes bandėme padėti gerinti didindami vartojimą. Kita vertus, urbanizavimo procesai, investicijos į tokius sektorius kaip chemijos sektorių daro įtaką aplinkai. Pavyzdžiui, Gepsos regione ir todėl poveikis aplinkai šitų procesų yra pakankamai neigiamas, tai irgi problema, kurią turėsime spręsti ateityje. Kaip jūs žinote, Tunisas turi labai glaudžių ryšių su Europa. Mes pasirašėme 96 metais ekonomikos bendradarbia, e, ekonominę bendradarbiavimo sutartį, kuri e, padėjo mums e, gerinti santykius ir mūsų prekybiniai santykiai su Europa dabar sudaro apie 70 procentų ir yra pagrindinės keturios prekybos partnerės Europoje. Dabar keletas žodžių apie mūsų kontekstą e, visuomeninį. Parlamentas pastarosiomis savaitėmis priemė sprendimus dėl konstitucinės tarybos ir dėl kitų svarbių institucijų. Mes e, taip pat sukūrėme institucijas, kurios kovoja su korupcija, taip pat kurios užsima ateities kartų tinkamomis gyvenimo sąlygomis. Bandome užtikrinti socialinį stabilumą ir socialinį dialogą, tačiau šiuose srityse dar yra pakankamai daug įtampos tarp socialinių partnerių ir net tarp jų ir vyriausybės. Ir nepaisant to, kad šie partneriai pas, dabar dalyvauja tame procese, nacionalinėme dialoge ir vaidina labai svarbu vaidmenį, e, vis dėlto socialinis dialogas, pavyzdžiui, įmonių lygmenių dar nėra toks, kokio mes e, norėtume. Mes taip pat e, turėjome apibriežti strateginės valstybės gairias, privataus e, sektoriaus vaidmenį, mes norime įtvirtinti socialinę ir solidarę ekonomiką ir siejame tai su stiprios pilietinės visuomenės egzistavimu, nes ši visuomenė turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį netolimoje ateityje. Toliau ateities vystimosi pagrindinės gairės. Mes parengėme strateginį dokumentą vyriausybėje kartu su koalicijos partijomis. Uh, ir iškristalizavome penkias pagrindinės gairias. Visų pirma, mes e, skiriame labai didelį dėmesį tinkamos valdysenos užtikrinimui ir pastaraisiais metais šis procesas e, pagreitėjo. 15 skaidrė mes e, parengėme ekonominio pobūdžio reformų planą, pagerinome bankų sektoriaus padėtį. Parlamentui greit pristatysime naują įstatymą dėl bankų. Mokesčių reforma pradėta prieš 2-3 metus ir kiekvienas e, mūsų priimamas naujas biudžetas padeda mums daryti toliau pažangą šituo aspektu. Toliau muitinių, muitinės sistema mūsų yra reformuojama, yra, yra supaprastinama ir Tuo pačiu e, stengiamės kovoti su šešėlinė ekonomika bei optimizuojame muitų sistemą. Greitai parlamente bus aptariamos prieigos prie rinkos naujos taisyklės. Čia kalba sukasi apie geresnę investuotojų apsaugą bei apie tam tikras finansinės priemonės, kuriomis skatinamos privačios e, investicijos, toliau švietimas, švietimo sąsajos su profesiniu rengimu bei su aukštuoju mokslu. Per pastaruosius 15 metų mes esame e, pažengę nemažai atgal šiame sektorija, todėl turime dabar vytis prarastą laiką. Mūsų e, sveikatos apsaugos sistema taip pat jau pasiekė savo veiksmingumo ribas ir dėl to gyveniname reformas, kurios tęsis per ateinančius penkerius metus šiame sektoriuje. Tad, e, kaip matote, e, kiekviename sektoriuje yra vykdomos reformos, ir yra numatyti jų vykdymo terminai. Vyriausybė siekia užtikrinti skaidrumą bei reformų rezultatų tolesnį, tolesnį gyvenimą ir priežiūrą. Decentralizavimas leido užtikrinti e, geresnius e, santykius tarp tų, kurie priima sprendimus ir piliečių. Mes e, norime, kad e, maksimaliai būtų išnaudota mūsų geografinė padėtis ir kad mes nebūtume laikomi vien tik tai pigios darbo jėgos valstybė, mes manome, kad e, automobilių sektoriuje mūsų perspektyvos yra e, pakankamai didelės, taip pat e, aeronautikos e, sektoriuje e, subrangos e, požiūrių manau, kad turime didelį potencialą farmacijos pramonė, e, aukštų technologijų e, sektoriuje, kompiuterijoje, taip pat mūsų valstybė užima pakankamai rimtas pozicijas ir galvojant apie Europos rinką, mūsų geografinė padėtis yra labai palanki, taip pat ir galvojant apie Afrikos kontinento e, rinkas, turint omenyje mūsų išteklius ir tuo būdu mes galime būti labai rimtas centras šiuose sektoriuose ir e, e pasivyti prarastą laiką investicijų vystimo srityje. Todėl e, turime skatinti ir privačias, ir valstybinės investicijas į šios sektorius. Toliau žmogiškojo kapitalo vystimas ir socialinė um, įtrauktis. Kaip jūs žinote, Tunicas labai dėlę pažangą padarė moterų teisų užtikrinimo srityje. Moteris sudaro 28 8 procentus ir moterų didesnis vaidmuo visuomeninėme gyvenime gali padėti mums atremti ir visuomenės senėjimo, ir demografinius e, iššūkius. Toliau e, Tuniso diaspora užsienio valstybėse prisideda prie mūsų valstybės įtakos didinimo. Mes manome, kad mūsų švietimo sistemoje būtų geriau atsižvelgiama į mūsų valstybės istorinės šaknis ir kad būtų maksimaliai išnaudojamas e, mūsų istorinis architektūrinis paveldas, taip pat didelį dėmesį skiriame piliečių e, kultūriniam formavimui, Sporto sektorius čia taip pat įgyja svarbu vaidmenį. Socialinis dialogas mums yra taip pat labai svarbus. Kol kas dar yra per daug įtampos tarp profsąjungų ir darbdavių ir turime siekti dalyvaujamosios kultūros geresnio įtvirtinimo ekonomikos sektoriuje šiuo aspektu. Kitos dvi gairės yra susijusios su E, regionų politiką, valstybė investuoja regionuose į socialinės e, programas, e, mes norime priartinti prie piliečių ir švietimo sektorių ir, pavyzdžiui, užtikrinti, kad visur būtų prieiga prie elektros tinklų, tačiau tyrimai rodo, jog infrastruktūrų dar nepakanka regionuose, tų infrastruktūrų, kurios užtikrina jungtis su e, su kitomis valstybės dalimis ir mes norime, kad privatus investuotojai būtų labiau motivuoti, kad e, darytų daugiau investicijų į infrastruktūras. Mūsų infrastruktūrų finansavimo programos tiek kelių sektoriuje, tiek geležinkelio sektoriuje bus e, sutelktos ties jungtimis e, tarp, tarp uostų ir, ir kitų infrastruktūrų. Toliau žalioji ekonomika bus vienas iš mūsų e, strateginio plano e, svarbių aspektų. Mums trūksta vandens išteklių ir e, mes turėsime statyti pakrantėje jūros vandens gėrinimo gamiklas, siekdami optimizuoti geresnę prieigą prie vandens, todėl kad valstybės e, centre van, vandens yra netgi daugiau negu e, kad e, yra poreikis, bet turėsime užtikrinti vienodą jo tekimą visoje valstybėje. Taip pat esame parengę naujų įstatymų dėl uh, energetikos sektoriaus, čia taip pat yra užtikrinama partnerystė tarp privataus ir valstybinės sektoriaus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, biomasė ir e, atliekų perdirbimas. Savivaldybių lygmenių mes bandome įgyvendinti ambicingas kelias programas šiuose e, sektoriuose. Toliau e, dikomėjimo procesai pietuose bei e, jūros lygio kilimas. Čia taip pat mes e, esame numatę tam tikras e, programas aplinkosaugos srityje. 16-20 metai, aišku, šiuo laikotarpiu mums iškyla tam tikrų rizikos faktorių, tačiau mes turime strateginį matymą ir turime labai ambicingą valstybės gaivinimo planą, visų pirma galvojant apie investicijas bei gyvendant visas būtinas reformas, kad galėtume maksimaliai išnaudoti turimas sąlygas 16-20 metais, turit omenyje, kad 15 metais ekonomikos augimas buvo mažas Tikimės, kad 16 metais augimas bus 2,6 e, procentai ir kad jisai e, didės nuo 18 metų, tačiau būtina sąlyga yra investicijos. Aišku, investicijos turi būti pradedamos valstybės sektoriau, tačiau tai turi patraukti privačias investicijas. Mes e, taip pat manome, jog turime liberalizuoti prekybos sektorių ir šios reformos turėtų uh, E, sumažinti e, be kitako kainas vartotojams. Tad e, šiaip apskritai turime du pagrindinius scenarius, kuriuose atsižvelgiama į rizikos faktorius ir į mūsų finansavimo galimybės, tačiau jeigu sugebėsime užtikrinti tarptautinės bendrijos palaikymą, tai tuomet antrasis palankesnis scenarius atrodys realiau. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį ponui Panceriui, kuris yra Magreb delegacijos vadovas. Gracija. Dėkuoju. Labą, labą dieną dar kartą ponui ministrui. Dėkuoju už lankymas Europos parlamente. Aš manau, kad e, nėra net reikalo kartoti, jog Tunisas mums yra labai svarbi valstybė. Šioje valstybėje vyksta demokratinis pereinamasis laikotarpis ir e, jo rezultatai yra teigiami. Pabrėšiu tik tai, jog e, kartu su jumis kovojame prieš terorizmą ir tai uh, E, e, yra labai svarbus dalykas, taip pat e, kartu dalyvaujame prekybinėse, ekonominėse dėrybose. Ir šiame kontekste bandome įtikinti Europos parlamento narius, jog turime taip pat kartu dirbti ir alyvogių aliejaus sektoriuje, tai yra jums labai ir mums svarbus sektorius. Tame kontekste mm, mūsų santykių kontekste Tunisas mums yra prioritetinė valstybė. Aišku, iškyla tam tikrų nugastavimų dėl ekonomikos sektoriaus, žuvininkystės, dėl paslaugų sektoriaus. Matome, kad žuvininkystės sektorius kol kas dar nėra pakankamai konkurencingas. Ir e, turint omenyje jūsų pristatytą reformų planą. Aš manau, kad kai kurios socialinės ir ekonominės reformos dar yra būtinos. Aš manau, kad reformų procesas apskritai turi būti spartinamas. Tai yra esminis dalykas ne tik tai jums, bet ir ES. Antras dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tas, jog finansų sistem, sistemos lygmenių reikėtų aiškesnio prioritėtų apibrėžimo dėl investicijų. Uh, nes neįmanoma e, daryti visko. Norint užtikrinti greitesnį vystimąsi, reikėtų aiškesnių prioritėtų. Ir galiausiai yra decentralizacijos aspektas, kurį jūs truputį komentavote, rodydamas e, skaidrės. Mes manome, kad e, čia reikėtų tam tikrų institucinių reformų bei ekonominių ir socialinių reformų, kurios užtikrintų vienodą ekonomikos augimą visoje valstybėje, todėl kad tai šita problema, augimo problema yra labai rimta, ypač kaimo vietovose. vietovėse. Toliau e, e, mes labai dėlę svarbą e, teikiame tarp parlamentiniams santykiams su e, Tunisu. Ir tai svarbu ne tik tai parlamentinės demokratijos požiūrių, bet e, Labai svarbu, kad iš abiejų pusių abu parlamentai e, toliau stebėtų reformų procesą ir e, jį kontroliuotų. Ponas Kastaldo, dabar kuris yra pranešėjas viso klausimų regi, regi, regioninių santykių kontekste. Dėkoju. Man labai malonu. E, turėti galimybę padiskutuoti su ministru Ibrahim ir taip pat pateikti komentarų dėl pateikto strateginių reformų plano. Mes manome, kad planas yra labai ambicingas, labai turiningas ir atveriantis svarbias perspektyvas. Kaip ES mes turime užtikrinti, jog būtų teigiama pagalba prieinamajam laikotarpiui ir reformams ir labai džiaugiuosi, kad uh, mums jau pavyko įtvirtinti prioritetus kitiems metams ir užtikrinti rinkimų stebėjimo e, misijų siuntimą, nes mes matome, kad e, pačiose neturtingiausiose regionuose vyksta teigiami pokyčiai ir tie regionai turi prieigą prie infrastruktūrų siejančių juos su, kitais, su kitomis valstybės e, dalimis ir e, tuo būdu mes norime ypač e, pabrėžti mūsų bendrą darbą šioje srityje. Reformų planas turi būti gyvenamas per tinkamą laiką, nes tai yra labai svarbus dalykas. Tunisas gali būti Šiaurės Afrikai geras pavyzdys, netgi visiems viduriniesiems rytams taip pat. Ir todėl mes manome, kad parlamentinė demokratija turi būti būtinai stiprinama per tuos mechanizmus ir tas institucijas, kurios uh, e, leistų parlamentiniu lygmeniu užtikrinti veiksmingesnį reformų įgyvendinimą. Jūs e, minėjote įvairius ekonomikos sektorius, kurie įgyja ypatingą svarbą infrastruktūros, diversifikuotą e, ekonomiką ir visą kitą. Aš sutinku su tuo. Dabar neturime pabrėžti tik tai vieno ar kito sektoriaus svarbos. Tunisas turi užtikrinti harmoningą vystimasi, nes gali kilti įvairių krizų įvairiose rinkose, todėl reikia užtikrinti, kad būtų atlaikomas tos krizės visose sektoriuose. Aš manau, kad e, turėtume pasiūlyti įkurti specialų investicijų fondą, kurį galėtų finansuoti ir Europos Sąjunga. Toksai fondas leitų, leistų įgyvendinti horizontalius projektus įvairiose sektoriuose ir tuo būdu mūsų partnerystė leistų pasiekti konkrečių rezultatų ir mūsų tikslai čia būtų ne tik tai komercinio pobūdžio, jie apimtų taip pat ir žmogaus teisės, politinį bendradarbiavimą, ilgalaikį bendradarbiavimą, nes Tunisas dabar įgyja labai didelę strateginę reikšmę, netgi didesnę negu demografinis valstybės svoris. Ir mes tai turime suvokti labai aiškiai. Taip pat e, turime um, suprasti, jog Europos kaiminystės politikos e, kontekste, rytų partnerystės uh, kontekste mums iškyla saugumo iššūkių, todėl turime veikti kartu ir suprasti, kad mūsų bendradarbiavimas užtikrinant e, saugumą yra mums labai svarbus ir tą bendradarbiavimą mes tęsime ir per bendrą tarp parlamentinį komitetą kitais metais, siekdami gyventi pirmosius žingsnius, taip pat uh, E, sieksime užtikrinti stiprius politinius ryšius, todėl kad, manau, jūs taip pat norite turėti stiprų partnerį, besiremianti tam tikromis vertybėmis, tai yra mus, kitoje viduržėmio e, jūros e, pusėje. Ir aš manau, kad turime sti jog visi susiskaldimai, kuriuos didina ekstremistiniai įvairūs pareiškimai, turi būti mažinami ir turime toliau tęsti savo bendradarbiavimą tais klausimais. Ponas Fisas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponė ambasadorių, gerbiami kolegos, gerbiami kolegos parlamentarai iš Tuniso. Aš taip pat esu šios, šio, šio mišraus komiteto su Tunisu narys. Aš norėčiau pasakyti štai, ką mano supratimu Tunisas yra vienintelė viduržėmio Europos pakrantės valstybė, kur yra tikra demokratija. Lyginant su kitomis arabų valstybėmis, su viduržėmio Europos valstybėmis, tai yra vienintelė ta šalis. Galbūt dėl to mums tai yra puikas, puikus pavyzdys. Kiti gilai jūs laiko labai blogų pavyzdžių, pavyzdžiui, islamo valstybė. Tai štai, jie mano, kad arabų valstybė neturi kurti tikros demokratijos. Ir manau, būtent dėl to ir buvo įvykdytas, įvykdytas tas išpolis, kuriums teko patirti. Ir čia, manau, yra didžiulė problema, nes bus ir tikrai tokių jėgų, kurios bandys ir toliau jums kenkti. Jūs labai puikiai paaiškinote, e, kokius turite vystimosi planus parengę Tunisui. Jūs manau, visai teisingai pasakėte, jūs nusipelnėt sėkmės, jūs teisūs jos siekdami, priemonių Tunisas tam turi, gal šiek tiek skurdas ir yra. E, problema, moterų vaidmuo galėtų dar didėti, e, tačiau yra valia žengti pirmin. Ir šalis yra didelė, tad e, stengiantis viskas turėtų pasisekti. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų Viena vertus, egzistuoja bendradarbiavimo sustarimas su Tunisu. Aš taip pat esu ir tarptautinės prekybos komiteto narys. Ten norėčiau paklausti, ko jūs tikitės iš to prekybos susitarimo. Mano kolega Kastaldo apie tai šiek tiek užsiminė. Manau, kad Europa turi investuoti Tunisą. Mums yra tikrai svarbu, kad Tunisui viskas pavyktų. Reikėtų parengti tam tikrą maršalo praną, planą, kad būtų galima padėti Tunisui. Ir kita vertus Libijos klausimas. Libija nėra labai didelė valstybė, bet e, tai yra jūsų komplikuota kaimynė. Imigracija yra didžiulė ir tai gali destabilizuoti tuos projektus, kuriuos jūs esate parengę. Norėčiau Jūs patikinti, kad Europos parlamentas, bent jau mano frakcija, APP frakcija, mes norime Jums padėti, o tarptus priekybos komitete taip pat turim tą pačią nuomonę, norim Jums padėti. Tačiau matau, kad kliūčių yra ir norėčiau užgirsti Jūsų nuomonę apie tai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, kolega Kočia. Ačiū, ponė ministrė, kad atvykote. Ponė Gomeš. Sveikinu kolegas iš Tuniso. Jūs parodėte puikų pavyzdį, Tunisas jį mums siunčia visiems. Nes jūs turite puikią strateginę viziją, jūs aiškiai parodėte, ką reikia daryti, kad demokratija būtų kuriama ir tvirtinama. Man padarė didžiulį įspūdį tie veiksmų planai, kuriuos jūs čia pristatėte ir jūsų pozicija, bet kaip sakė kolega Fisas, jūs dabar esate atsidūrę nelengviausioje padėtyje, nes Libijos klausimas, pavyzdžiui, nėra tik Libijos klausimas, tai taip pat, e, tai taip pat e, yra, yra visai lė faktorių E, mums taip pat labai svarbus stabilumas jūsuose. Tunisas štai dabar yra savotiškas e, bandymų projektas to, kuo taps Europa. Kaip, e, kaip apie tai buvo kalbėta. Mano klausimas būtų toks. Jūs E, stengiatės dirbti jaunimo labui, kovoti su socialinė neligybė. Užimtumas yra esminis dalykas. Jūs kalbėjote apie tai, kad Tuniso perbėgėliai e, turėtų galimybę sugrįžti. Dabar dauguma jų yra Europoje. Tačiau šioje Europoje, kuri nepadarė to, ką turėjo padaryti Libijoje, Sirijoje ir kitur, matome, kad yra gyvendinama taupimo, griežto taupimo politiką, kuri kuria didesnę atskirti, daugiau skurdo, e, užimtumo trūksta jauniems žmonėms, tunisiečiams, e, imigrantams ir kitiems, Europos jaunimui taip pat trūksta darbo vietų. Tai štai, kokia suma įvairiausių negerų veiksnių. Galima pagalvoti, kad Europoje pirmiausia E, dirbama tam, kad e, teroristai galėtų pasinaudoti mūsų darbo visais kozeriais nuo pirmo iki paskutinio. Savo teorijas kurpdami, pasakykite man, ar paskaičiavote, kiek Europos e, griežto taupimo politika, kuri mums trukdo grįžti į ekonomikos augimo kelią, į klėstėjimo kelią, į į kovos už lygybės užtikrinimo kelią pas mus. Ar pas jūs, kiek, kiek jums tai kliudo? Ar jums tai kliudo? Manau, yra laikas atėjęs tą aiškiai įvardinti. Kolegas Mis, prašau. Thank you, President. I'll uh, brief. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes trūksta laiko. Ministrė, malonu Jūs vėl matyti. Turbūt prisimenate, kad buvome sutikę Tunise iš karto po Jūsų išrinkimo. Aš stebėjau Jūsų darbo pažangą, Jūsų vyriausybės darbo pažangą tokiu labai sudėtingu laikotarpiu. Šis komitetas remia Jūsų pastangas, Jūsų planai labai įspūdingi. Mes čia visi esame politikai. Jūs kaip politikas taip pat turite. E, parodyti tam tikras pergalės, tam tikrus pasiekimus, kurios parodytume savo žmonėms. Tai padeda e, siekti pažangos. Aš dirbu ir Žemės ūkio komitete ir esu šešėlinis pranešėjas dėl pasiūlymo dėl alyvogių aliejaus. Mes remiame komisijos pasiūlymą, manome, kad e, tas pasiūlymas padės sukurti darbo vietų jūsų šalyje. Bet kalbant apie konkrečius dalykus Tunise, yra ir kitų sričių, kur ES galėtų dirbti. Na, vyksta dėrybos, skiriami finansai, tačiau noriu paklausti, ką mūsų užsienio reikalų komitetas galėtų padaryti, kad parodytume jūsų žmonėms, kad jie pamatytų, jog naudinga laikytis demokratinio proceso, kad viskas keičiasi, kad kuriamos darbo vietos. Man tikrai labai patiko ta užuomina į maršalo planą tikrai jūs galite tikėti strateginės paramos iš Europos, mes jūs remsime ir manau, kad vis dėlto europiečiai galėtų būti ambicingesni ir drąsiau jūs remti, bet gal jūs galėtumėte mums pateikti konkrečių pavyzdžių, kur mes galėtume padėti ir kalbėkite su manimi kaip politikas su politiku. Ponas Epidėjos. Θέλω να καλωσορίσω εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Υπουργό και να του απευθύνω μία ερώτηση. Ačiū ir aš norėčiau e, pasisveikinti su ministru, pateikti keletą klausimų. Norėčiau, kad pasakytumėte, kokios paramos jūs esate paprašę iš ES dėl alyvogių aliejaus. Yra sakoma, kad Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl į ES importuojamo alyvogio aliejus bus nustatyta didesnė kvota. 35 milijonai tonų bus importuojama iš Tuniso, bet tai turės tiesioginio poveikio Graikijai, nes Graikija yra didelė alyvogio aliejus gamintoja. Tiek įvaizdu, kad tas pasiūlymas mus paveiks. Ir jeigu taip ir bus, norėčiau jūsų paklausti, kaip tai paveiks rinką. Graikijoje pagaminto lyvogių aliejaus kainos labai smarkiai sumažės. Mes jau matome pirmuosius šio reiškinio požymius. Graikijoje turime maždaug 20 tūkstančių ūkininkų dirbančių alyvogių sektoriaus e, sektoriuje. E, Graikijos ekonomika ir taip jau e, nukentėjo dėl bendro memorandumo poveikio. Taigi situacija bus tikrai sudėtinga, jeigu vykdydami išorės politiką mes taikysime tam tikras paramos priemonės mm, sekt, tam tikriems sektoriams dėl to gali atsirasti nesažinga konkurencija tarp ES valstybių narių. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Ačiū, ponas Kan. Ačiū, ministrė. E, noriu pasveikinti jūs čia. Ačiū, kad e, pasidalinote su mumis e, savo planu. Sveikinu jį parengus. Keletas kolegų jau išreiškė paramą jums. Mes norime, kad Tunisas, Tunisui sektųsi bet žinoma, tam reikia investicijų. Aš norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, kuris mane nustebino. Aš pats nekartą lankiausi Tunise, ketinu ten dar kartą apsilankyti. O dabar noriu pasakyti štai ką. Mes girdime apie arabų pavasarį, girdime ir arab, apie arabų žiemą. Jūsų šalis laimėjo Nobelio premiją. Ir mane džiugina tai, kad jūs e, surengėte rinkimus, turėjote rezultatus, tada prasidėjo naujas ciklas, įvyko nauji rinkimai ir laimėjo jūsų partija. Su tuo aš jūs sveikinu. Ir visa tai mane padrasina, nes visos tos kovos, kurias matome, Ir, bet žmonės kalba, kad arabų pasaulyje trūksta demokratijos. Taigi mane džiugina tai, kaip jūs tvarkėte šioje situacijoje. Manau, kad jūsų vyriausybė, jūsų koalicija turėtų būti pasveikinta, nes mes matome jūsų darbo poveikį. Matome, kad Deš dabar rengia išpolius prieš visą pasaulį, bet daugiausia kenčia musulmoniškas pasaulis. Jie vadinamosiomis Paryžiaus sąlygomis gyvena kasdien. Uh, Taigi mes, manau, turime aiškiai pasakyti, kad stabilumas ir demokratija yra dvi tos pačios monetos pusės, o diktatūra ir nestabilumas yra dvi kitos monetos pusės. Labai džiaugiuosi, kad jums sekasi, džiaugiuosi, kad ta jūsų demokratinė kelionė e, tęsiasi ir stiprėja. Linkiu jums sėkmės. Ačiū, dabar vėl žodis ministrui. E, prašau sureaguoti į kai kurios iškeltus klausimus. Ačiū. Dėkoju visiems pasisakiusiems už išreikštą paramą. Mūsų, sakyčiau, kūrimo demokratijos procesui Decentra, decentralizacija, ir nuo to ir pradėsiu, nes toks klausimas užduotas pirmas, yra labai svarbus darbų baras mums. Turėtumėte žinoti, kas vyksta Tunise, jūs stebite situaciją ir norėčiau pasakyti, kad susidurėm šiandien su problema. Žmonėms sunku laikyti politinį procesą patikimu ir stabiliu partijų kūrimo procesą sunku laikyti patikimu ar stabiliu, nes jaučiamas nusivylimas, jeigu e, pradedi procesą iš viršaus žemyn, pradedi kurti institucijas, priimti institucijas, priimi konstituciją, tai tuomet aišku jaučiamas tam tikras žmonių nekantrumas. Ir mes labai daug tikimės iš decentralizacijos proceso. Norime įtvirtinti demokratinę kultūrą ir pradėsime nuo vietos savivaldos rinkimų. E, pradėsime nuo 2016 metų, vėliausiai 2017 pradžios, kad galėtume kasdieniam gyvenime parodyti, kaip susijęs yra kasdienis gyvenimas ir piliečių ir, ir politiniai procesai. Ir be abejo, diskusijos vyksta partijoje ir aišku, jos diskusijos persikels ir į parlamentą. Pirmiausia yra e, stengiamasi apžvelgti tą etapą ir visos šalis praėjo tuos procesus, e, kai supranti, kad decentralizavimas užims tam tikrą laiko tarpą. Mes jau pradėjome dirbti šią linkme, mes perkelėme dalį atsakomybės. E, į regioninį lygmenį. Ir paskui prasidės veiksmai, kuriuos galėtume pavadinti iš apačios į viršų. Prasidės e, viskas nuo savivaldos rinkimų, paskui tvirtinsim regioninės struktūras, jų turėsime gal septynis, nuo dviejų septynių milijonų gyventojų ten bus, kad, galėsime, kad galėtume tikrai tas struktūras numatyti. Ir Džiugu, kad sulaukime paramos šiame procese. Um, viskas vyksta palyginus sklandžiai. Kai dėl laisvosios prekybos susitarimo e, prasidėjo dėrybos, pradėjome tai, ką galėtume pavadinti nulinę stadiją, vyksta susitikimai, kur keičiamasi nuomonėmis, turime nuo 96 metų susitarimo su Europos Sąjunga ir tai buvo pirmiausia susiję su pramonė sektoriumi. Dabar dažnai galima išgirsti tokių balsų ir tai yra puiku, nes tai rodo, kad mūsų demokratija skinasi kelią, tvirtėja. Tas sustarimas padėjo Tunise ir išvystyti stiprią pramonę, lyginant su šalies mastu, pavyko rasti kompensacijų sistemų būdų ir, pavyzdžiui, buvo pradėtas Europos gamybos automobilių importas. Ir dabar Tunise yra gaminama pusė to, kas Tunise parduodama, pas mus ir gaminama. Ir e, europiečiai yra linkę dabar jau labiau investuoti Tunise, tai padėjo išvystyti vietos pramonės įmonės. Tad mes diskusijų metu turime tam tikrų vilčių ir tikimės, kad ta diskusija ir dabar vystysi sėkmingai. Pavyzdžiui, žemės ūkis yra kitas labai svarbus sektorius. Lyginant su šalies dydžiu, nu, žemės ūkio sektorius pas mus yra labai svarbus. Ir čia ieškoma irgi tokios situacijos, kur abi pusės būtų laimėtojos. Nesiekiama, kad nedidelė Tuniso rinka atsivertų siekiant skatinti didesnę pridėtinę vertę to, ką Tunise mes gaminame. Taip, ši, ir čia mes prieiname prie alyvų gyvulėjaus klausimo. Kaip žinia, Tunisas eksportuoja alyvų gyvulėjaus, daug jo eksportuoja į Europos Sąjungą. Tačiau eksportuoja e, taip pat e, aliejų parduodamas jį smulkiems e, gamintojams, kurie aliejų uh, apdoroja, išpilsto ir parduoda Europoje. Mes nemanome, kad didesnių kvotų numatymas Europai, mūsų regionas šiaip yra tas pats, mes mokame integruoti ES e, pirkėjų daug sulaukėme alyvogių aliejui ir mes esame toje pačioje zonoje, turime tą patį produktą, kuris turi tam tikrą vertę, kalbant apie alyvogių aliejų. Ir pasaulinė rinka auga ir tai yra, tai yra bendra proga, proga mums ir jums. Ir čia nemanau, kad reikia dar kažkokio papildymo pabrėžimo, kokį poveikį tai turės Europos gamintojams, jeigu kvota būtų padidinta. Juolab, jeigu mes kalbam apie alyvogių aliejų, kuris yra sutvarkomas ir apdarojamas Tunise, kad Europos Sąjungoje būtų matyti ši, šitas aliejus. Ir aš manau, kad čia turėtume ma, ma, labiau galvoti apie integruotą viziją šios sektoriaus, o ne mąstyti apie vieni kitus kaip konkurentai. Kad dėl laisvos prekybos susitarimo, norėčiau pasakyti, kad mes nesam labai didelė rinka, kurią užtvindys Europos produktai, nes visą laiką bus atsižvelgiama į mūsų perkamąją galę, į mūsų piliečių perkamąją galę. Reikėtų sakyti, kad tas atsiverimas bus naudingesnis Tuniso gamintojams, nes jie galės daugiau eksportuoti, o Europos produktai rizikos nepatirs. Kai kalbam apie mažiau išsiščios šalies atsiverimą didesniai rinkai, labiau išsivysčiusiai rinkai, be abejo laukiama tam tikros paramos vykstant diskusijai. Prekybos veikla Tunise šiandien nėra, sakyčiau, pakankamai liberalizuota. Parengėme investicijų kodeksą ir pamažu norime, kad prekybos veikla būtų liberalizuota, nes veikia juodoji rinka. Dėl to kad egzistuoja daug protekcionizmo priemonių e, rinkos viduje. O mes norime, kad e, konkurencija padėtų viską sureguliuoti. Tad viskas tengiamės atverti pirmiausia šalies viduje, kas padės e, diskusijų metu laikytis atviresnės politikos. Netrukus vyks antras diskusijų raundas ir aš manau, kad iki konferencijos dar galėsime pasiekti pirmos pažanko šioje diskusijoje, kai dėl Libijos. Libija. Yra rizika. Taip, tai yra rizikos faktorius. Tikiuosi, kad gal ateityje tai taps mums privalumu, ne rizika, o kol kas dėja tai yra rizika. Kaip žinia, 2011-aisiais Tunisas sulaukė 1,2 milijonų e, pabėgėlių iš Libijos. Jie atvyko į mūsų šalį ir matėme, kaip žmonės reagavo į tai, į, tai, į tą reikalą. Jie, mūsų žmonės labai šiltai tuos pabėgėlius priėmė, priėmė į savo namus, globojo juos ir, sakyčiau, jų laikysena buvo tikrai pavyzdinė, žvelgiant į tai, kas vyko. Bijau, kad jeigu šiandien ištiktų nauja krizė, o taip gali būti, kad ir kaip liūdna tai beatrodytų, atrodytų, Ji gali būti dar didesnė negu buvo. Tunisas tiesiog neturės priemonių pats vienas su ta problema susitvarkyti. Tad mes norėtume, kad situacija būtų labai artimai stebima, kad kartu su ES tą situaciją stebėtume ir darytume kažką, nes e, bijome, kad Libijoje gali vykti tai, kas gali įvykti, o reikėtų, kad Europa ir jungtinės tautos remtų šią šalį, kad problemos būtų išspręstos. Tačiau net jeigu didesnė krizė, kad ir nedidelį laiko tarpą įvyktų, tai tuomet Tunisui patirs labai neigiamą tos krizės poveikį. Mums reikės dirbti kartu šiuo klausimu. Tačiau tikimės, kad galėsime pozityviai iš tos krizės išeiti. Svarbu, kad būtų gyveninta ta programa, kurios tikslas yra mūsų sienų apsauga. Esam priversti tai daryti. 220 km sienos buvo sustiprinta per pasarosius šešis mėnesius, turime bendrą programą su jumis ir su G7, kad būtų viskas įgyvendinta technologiniu požiūriu, kad galėtume savo sienas tinkamai apsaugoti, nes mes tikrai bijom to, kas vyksta Libijoje. Rytoj e, Libija turės atsikurti, atsistatyti, tą mes sakom ir investuotojams, kurie nori žvelgti truputį toliau, yra linkę rizikuoti, o Tunisas galėtų e, būti e, ta šalis, iš kur galima investuoti. Tai štai. Dažnai yra kalbama su mūsų partneriais, ar su G7 to atstovais, ar su ES atstovais. Mūsų piliečiai dabar jaučia nerimą, bijo. Jie sako, mes esam įsiskolinę 53 procentai BVP, du trečdaliai to įsiskolinimo yra užsienio valiuta. Mums sunku užtikrinti e, mokėjimų balansą, nes sumažėjo turizmas 7 procentai šiemet. Tad iš tikrųjų tas susirūpinimas yra suprantamas. Tad e, ar finansinės pusiausvyros požiūrių Tunisui pavyks įgyvendinti šio, šitokią e, didžiulę programą, kaip, kaip mums pavyks užtikrinti priimtina finansinė pusiausvyrą. Tačiau tuo pat metu žmonės norėtų e, pamatyti tą maršalo planą. Na, na taip, taip, maršalo planas yra didžiulis projektas, bet žvelgiant į mūsų šalies dydį, tai yra nedidelė šalis, užtektų mini maršalo plano. Tuomet mes lauktume galbūt pagalbos socialiniai ir ekonominiai sistemai, bet norint jas tvirtinti reikia pinigų. Kaip Europa čia gali pasitarnauti? Europa yra viena iš didžiausių e, pagalbos tarptautinių teikėjų. Žmonės e, bijo, kai kalbama apie skolas, nes šalies situacija sunki. Galime skolintis daugiau, tačiau mes norėtume likti su tuo įsiskolinimu tarp 50 ir 60 procentų. Europa yra viena didžiausių donorių mums. Turime draugiškų šalių, kurios gavo penkis kart, ar šešis kart daugiau lėšų negu Tunisas. Ir, pavyzdžiui, Golfo šalis mums ne, nepasiūlė nieko. Aš norėčiau, kad birželį galėčiau visiems pasakyti, kad Europa yra mūsų svarbiausia partnerė. Europa prisideda prie to, kad demokratija įsišaknytų Tunise. Ir norėčiau galėtų pasakyti, kad Europa yra didžiausia mūsų donorių, kad mes turime aiškias sumas tam tikroms programoms numatytas. Egzistuoja labai glaudus, jautrus toks ryšys tarp ES ir Tuniso ir aš tikiuosi, kad tai e, atsispindės ir kuriant elektros jungti, kad galėtume gaminti elektrą, mes e, kol kas elektrą tiksliau importuojame, o norime turime daugiau jos gaminti patys. Ir Europoje, pavyzdžiui, būtų galima irgi numatyti šį projektą, kuris yra labai perspektyvus ateičiai. Buvo kalbama apie specialaus fondo sukūrimą Tunisui, tai būtų puiku, nes tai būtų labai matomas projektas, būtų aiškus politinis signalas. Mes turime dar šiek tiek laiko ir galime uh, dar kartą pabrėžti viskas, kas buvo nuveikta nuo 2011 iki 2015. Mes labai didžiuojamės tuo, ko pasiekėme, e, džiaugiamės ir esame dėkingi už tai, ką padarė Europos Sąjunga mums padėdama ir tikimės tos pagalbos ateityje, ten ji gali būti dar svarbesnė. Ir reikia pasakyti, kad išpoliai prieš Tunisą yra išpoliai prieš Europą. Prisiminti reikia ir tai, kad partnerystė klėstėjimui ir demokratijai su pietų šalimis yra aktas, kuris yra labai svarbus Europos Sąjungai. Tad tikimės jūsų tolesnės paramos. Ačiū. Uh, thank you, minister. Thank you for, uh... Dėkoju, ministrė. Ačiū, kad pristatėte mums savo didelio užmojo strategiją. Um, savo šalies ir platėmesnėme kontekste. Ačiū ir žinoma, linkime jums sėkmės. Ponios ir ponai, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir baigiame šios dienos posėdį. Kitas mūsų posėdis įvyks pirmadienį 7 val. vakare. Pirmadienį 7 val. vakare. Mm, linkiu skanių pietų ir geros dienos.